So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, would you take your seat, please? Gerbiami kolegos, kviečiu susėsti į vietas. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie. Gerbiami kolegos, Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į trečiojo Europos semestro konferencijos sesiją. Yra atvykę nacionalinių parlamentų nariai, taip pat dalyvauja Europos parlamento nariai. Na ir klausimai, kuriuos šiandieną aptarinėsime. Visų pirma, yra susiję e, su tuo e, socialiniu e, trigubu A, taip pat socialinių teisių ramšiais, e, taip pat atlyginimų nustatymo mechanizmais. Na, o antrojoje dalyje e, nuo pusės penkių kalbėsime apie e, darbo vietų kūrimą ir su tuo susijusią investicijų politiką. ES investicijų priemonės, taip pat įgūdžių politika, mokymai, bus aptarti, kalbėsime apie tai, kad labai svarbu e, apmokyti žmonės. Na ir visų pirma, norėčiau padėkoti nacionalinių parlamentų atstovams ir taip pat padėkoti patiems nacionaliniams parlamentams, kurie sureagavo į mūsų paklausimą. E, ir buvo pateikti atsakymai, dešimt atsakymų buvo pateikta. Na ir prieš Pradėdamas norėčiau pasveikinti George Enkel. Jis yra darbo užimtumo ir socialinės apsaugos komiteto um, pirmininkas. Taip pat laukime Nikolas Manijos. Jis yra e, socialinių reikalų komiteto Graikijos parlamente. Pirmininkas, žinau, kad jis jau yra atvykęs į parlamento pastatą, tačiau greičiausiai jis galbūt buvo užlaikytas žurnalistų. E, Nebejoju, kad jis jau visai netrukus prie mūsų prisijungs. Na ir galbūt galėtume vadovautis tokia pat procedūra kaip ir šyrit. Na ir norėčiau paprašyti jūsų užpildyti e, specialias formas susijusias su E, prašymų pasisakyti, e, galima pateikti baltosios kortelės prašymą ir jeigu norime kalbėti apie socialinį e, trigubą A, tada baltą formą reikia užpildyti, o jeigu norite dalyvauti antrojoje diskusijų dalyje dėl investicijų politikos, tada užpildykite geltoną formą. Na ir e, taip pat norėčiau prašyti, kuo aiškiau užpildyti tas formas, nes panašu, kad daug kas iš jūsų rašo kaip ir gydytojai, itin neaiškiai ir tikrai po to buvo sudėtinga susekti ryte, e, kokios pavardės buvo sąrašuose surašytos, nes mums labai svarbu, kad visi norintys gautų galimybę pasisakyti. Na, dėl tos pačios priežasties dėje teks riboti pasisakymų laiką. E, E, suteiksime dvi minutės jūsų pasisakymams. Manau, kad kai kurios kolegas tai gali nustebinti, tačiau Europos parlamento nariams dviejų minučių terminas yra visiškai įprastas. Matau, kad atvyko ponas Manjos, sveiki atvykę. Na ir grįžtų prie pasisakymo laiko. Gana įprasta, kad tik dvi minutės skiriamos Europos parlamente jūsų nuomonėms išreikšti, tačiau suprantu, kad nacionaliniuose parlamentuose laiko neretai skiriama daugiau, puikiai tai suprantame, tačiau tikiuosi, kad mums pavyks sėkmingai sureguliuoti visus procesus šiandieną. Ir dar vienas dalykas. Na, m, mm, tikiuosi, kad neviršysite pasisakymo laiko, nes labai svarbu, kad visiems norintiems pasisakyti būtų suteikta tokia galimybė. Uh, Na ir dabar dėl to socialinio trigubo A. Tai pono e, Junkerio e, pristatyta savoka. 2014 metais apie tai buvo pradėta kalbėti ir tada be abejo viskas išsivystė į diskusijas dėl socialinių ramšių. Taip pat e, buvo organizuotos specialios diskusijos šio klausimų komisijoje. Komisija įtraukė tą klausimą ir į 16 metų darbo programą. Na ir dabar nuo 2016 metų sausio jau buvo komisijos žengta įvairiausių žingsnių, buvo or, suorganizuotos orientacinės diskusijos, taip pat vyko konsultacijos su socialiniais partneriais, taip pat su nacionalinėmis, regioninėmis institucijomis, su interesuotais asmenimis, taip pat su pilietinės visuomenės atstovais. Na ir pagrindinis tikslas yra e, užtikrinti, kad būtų pasiektas Europos e, socialinių teisių ramstis, socialinis ramstis. Na ir mes savo komitete taip pat nekartą kalbėjome apie tai, kad reikėtų kiek įmanoma platesnių mastų konsultuoti šio klausimu. Ir dabar jau matome tam tikrus to ramšio komponentus. Be abejo, kalbėsime apie naujus teisės aktus ES mastu E, turiuomenyje jų tinkamumą 21 amžiui. Taip pat daug dėmesio bus skirta jaunimo nedarbui, ilgalaikiams bedarbėms. Bus ieškoma būdų kovoti su šiomis problemomis. Ir kalbant apie šį socialinių teisių ramsti, e, bus kalbama ir apie e, darbo bei asmeninio gyvenimo balansą, taip pat apie Europos kvalifikacijų darbo tvarkę bei apie darbo jėgos judumo paketą. Informacija apie tai jau buvo paviešinta, tačiau tikslaus turinio dar nežinome, tokios informacijos neturime, bet kuriuo atveju Komisija nekarta pabrėžė, kad per keletą artimiausių savaičių bus pateikta dar įvairių naujų pasiūlymų. Ir jeigu pažvelgtume į minimalių socialinių standartų ar teisių klausimą, tikrai rastume įvairiausių apibriešių tiek ir tarptautinės darbo organizacijos konvencijose ir Europos socialinėse hartijose ir tiesiog siekiama visą tai kažkaip um, apjungti, suderinti ir padaryti tą informaciją prieinamą visiems. Ir labai svarbu tai padaryti Europos Sąjungos mastu. Ir rengdamiesi šios dienos posėdžiui išsiuntėme klausimynus. Jums dabar tų klausimų nekartosiu, nebejoju, kad turite dokumentų kopijas. Na ir tie atsakymai, kuriuos gavome, bus įtraukti į vyksiančias diskusijas. Na ir vienas iš klausimų yra toks, kaip būtų galima socialinius partnerius nacionaliniu lygiu įtraukti į tokias diskusijas. Taip pat e, tai yra konkurencingumo e, tarybų e, darbo sritis. E, taip pat buvo kalbėta apie Europinio masto atlyginimų nustatymo e, tarybą, tačiau tai buvo gana kontroversiškas klausimas. Na ir ponas Žanas Klodas Junkeris taip pat yra nustatęs vieną svarbų tikslą, tai yra lygus atlygis už vienodą darbą e, darbo vietose, tačiau be abejo dar reikia įvertinti, kaip būtų galima tokį reikalavimą įtraukti į teisės aktus. Kol kas negaliu pasakyti, ar tai bus įmanoma padaryti artimiausioje ateityje, tad tiek būtų įžanginių mano žodžių. Tikiuosi, kad E, per daug neužbėgau už akių mūsų prelegentams, suteiksiu žodį ponui George Engel, o po to išklausysime Nikolas Manijos ir pradėsime diskusijas. Euh, Gerbiami kolegos, parlamento nariai, ponios ir ponai, aš kaip e, Luksemburgo parlamento užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas labai džiaugiuosi, būdamas kartu su jumis šiandien parlamente. Dėkoju šio komiteto pirmininkui ponui Hendeliui pasisakyti, e, suteikus galimybę pasisakyti apie socialinę dimenciją Europos Sąjungoje. Ponios ir ponai, maždaug prieš 50 metų kai kurie išvalgos piliečiai e, pradėjo kurti Europos Sąjungą. Tarp jų buvo vienas iš ir liuksemburgietis. Ir šita ES nebūtų galėjusi susikurti be tokių ryštingų žmonių įsipareigojimų. E, vienas iš Arpos e, deklaracijos e, pasirašytojų Robertas Šumanas pasisakė už ES progresą. Ir manau, kad jo mintis yra pagrįsta. Kitos po to pasirašytos sutartis taip pat pabrėžė socialinį aspektą. Antai Lisabono sutartis dar kartą sustiprino socialinį aspektą bei skatino užimtumą, mokymasi ir kovą prieš socialinę atskitį. Tai yra Europos projekto, Europos kūrimo centre. Ir pastaruoju metu Europa susidūrusi su didelėmis socialinėmis problemomis. Konkrečiai tai yra istoriškai labai aukštas nedarbo lygis, skurdo lygis, o be to labai stiprėjantis skirtumai tarp valstybių narių. Piliečių ir ypač jaunimo nedarbas rodo, kad privalu grįžti prie socialinio modelio, jeigu norime išvengti uh, to socialinio atotrukio arba net mūsų piliečių priešiškumo Europos kūrimo projektui. Ir taip pat, jeigu norime išvengti populizmo bei ekstremizmo bangos. Žinoma, finansinis, socialinės pusiausviros e, nebuvimas kelia grėsmę Europai. Todėl svarbu socialinę dimenciją sugražinti į mūsų Europos kūrimo projektą. Nes iki šiol buvo manoma, kad socialinis aspektas e, tik prisida prie Europos e, biudžeto išvaistimo. Tuo tarpu taip nėra. Turime į dėmesio centrą pasakyti piliečius, žmonės. O čia iš karto Turime kalbėti apie socialinės teisės, apie gyvenimo, darbo sąlygų gerinimą, kovą su e, skurdu, socialiniu ir atlyginimu dempingu. O tai daryti turime skatindami socialinį modelį, kurio centre kokybiškų socialinių paslaugų bei dialogo svarba. Ponios ir ponai, Socialinis dialogas turėtų būti mūsų visų institucijų prioritetas. Ir taip pat visų politikų centras, nesvarbu, kokios būtų tos politikos, ar ekonominės, ar politinės. Socialinė dimensija turi būti įtraukta į mūsų prioritetus per artimiausius mūsų ES integracijos etapus. Europos valdysena gali būti dar geriau e, suderinta ir patobulinta E, gali būti sustiprintas konkurencingumas, jeigu šitas socialinis aspektas bus įtrauktas į mūsų politiką. Socialinės ir užimtumo politikos aspektas taip pat privalo būti įtrauktos į Europos semestrą, atsižvelgiant į tam tikrus ypatumus. Jeigu norime kalbėti apie Europą, kurioje yra daugiau socialinių, e, didesnį socialinę dimenciją, tai turime e, socialinį aspektą įtraukti ir Europos semestrą. O tai įmanoma tik modernizuojant socialinės apsaugos sistemas. Ta privalome daryti koordinuotų būdų. Kaip jūs žinote, ponios ir ponai, Luksemburgas kai pirmininkavo ES pastarosius šešis mėnesius, mėgino piliečius pastatyti į dėmesio centrą. Europos socialinės dimensijos sustiprinimas buvo vienas iš mūsų e, prioritetų, pirmininkaujant Europos Sąjungai. Mes surengėme tris tarp parlamentinės komisijas, e, sesijas, e, ir Luksemburgas spalio, praeitą mėnesį, praeitų metų spalio mėnesį socialinių reikalų komitete surengė debato, debatus. Dalyvavo aukšto lygio ekspertai, kurie pasisakė už socialinės dimensijos sustiprinimą per Europos pinigų sąjungą. Taigi, pirmininkaujantis Luksemburgas taip pat norėjo prisidėti prie diskusijų apie socialinį trigubą A reitingą. Ir tai turėtų būti padaryta visų 28 valstybių lygių. Taigi pirmininkavęs Luksemburgas siekia visą apimančio augimo ir siekia kovoti su nedarbu kad e, būtų atgaivintas mūsų ekonomikos augimas. Taigi, pirmininkavęs Luksemburgas pasisakė už socialinės investicijas ir ypač už investicijas į žmogišką, į kapitalą. Tik tai tokiu būdu mes galime išvengti e, neigiamų pasiekmių ir užtikrinti, kad Europa su, susigražintų savo reputaciją piliečių akise. Tik tai tokiu būdu mes galime užtikrinti, kad Europos e, projektas vėl bus piliečiams patrauklus. Nes priešingų atveju šiam projektui grėsia neigiamos pasiekmes ir Europos piliečiai tiesiog gali prarasti pasitikėjimą Europos vertybėmis. Tai nėra gera. atsiranda dirba tarpti visokiem populistiniam elementam. Taigi privalome būti ryštingesni. Turime žvelgti į viršų, į priekį ir įvertinti savo socialinį potencialą. Turime kalbėti apie piliečių gerbuvį ir negalime išardyti to galiojusio socialinio modelio. Taigi, ta socialinė konvergencija nereiškia socialinio apsaugos sistemų suvienodinimo. Anaip tol, turime atvirkščiai susitarti dėl socialinių minimalių standartų, kurie būtų mūsų reikalingų reformų pagrindas. Yra įvairiausių socialinių iniciatyvų ir aš mastau kaip tik apie glaudesnę socialinių politikų bei užimtumo politikų koordinavimą. E, taip pat turiu omenyje teisių į pensiją perkelimą iš vienos į kitą valstybę, taip pat e, profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Mes taip pat turėtume mąstyti apie makroekonominį stabilumą bei e, nedarbo pašalpų užtikrinimą. Eurogrupės užimtumo ir socialinių reikalų ministrų e, diskusijų formas yra labai puikus e, diskusijų formatas. Kodėlgi į juos negalėtume įtraukti taip pat ir Europos parlamento arba kitų parlamentų narius. Tokiu būdu būtų e, sukurta glaudžių konsultacijų platformą, įtraukiant taip pat ir socialinius partnerius. Taip pat negalime atmesti ir tų valstybių, kurios ne patenka į eurozoną, nes iššūkiai visiems yra vienodi. Ir ekonominė pažanga vis viena yra susijusi su socialinė pažanga. Tai čia man svarbu yra keturi dalykai. Pirmiausia, turime parengti bendrus socialinius standartus. Antra, Turime steigti bendrą socialinę ekonominę valdyseną. Trečia, skatinti užimtumą ir mokymasi. Ir ketvirta, privalome susitarti dėl socialinių investicijų darbo tvarkės. Apie tai, jeigu norėsite, galėčiau pakalbėti šiek tiek vėliau. Ponios ir ponai, kartu turime įsipareigoti dirbti Europai, kad Europoje socialinė dimencija būtų iš naujo įtvirtinta. Turime kalbėti apie socialinio trikbo A reitingą ir pritaikyti mūsų socialinius modelius naujiems prioritetams. Turime kalbėti apie socialinę sąnglaudą tuo metu, kuomet yra e, siūlyti labai greitus sprendimus. Mes žinoma, negalime kalbėti apie stebuklus ir tą turime paaiškinti piliečiams. Grįžkime prie to, kas mus vienyje kas yra mūsų esmė ir Europa privalo tiesėti savo pažadus. Ta mes turime padaryti kartu. Tik per solidarumą mes galime įveikti skurdą ir esu įsitikinęs, kad tik tokiu būdu galime susigražinti piliečių pasitikėjimą, pasitikėjimą tų, kurie jau nebetiki Europą. Sustiprinti Europą galime per naują socialinį paktą. Dėkoju, ponios ir ponų, uždėmesi. Šaš Engel, recht herzlichen Dank für die Einführung. Dėkoju už šitą pranešimą. Grįšime prie jūsų ir užduosime klausimų, o dabar kreipiuosi į Nikolaus Manijos, kuris kviečiamas pristatyti e,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 socialinio reikalų komitete, užimtumo komitete mes tikrai labai džiaugiamės, kad yra e, kūriamas Europos socialinių teisių ramstis ir Graikijos parlamentas prisideda visose žingsniuose kad būtų stiprinamas e, Europos socialinis modelis, tai yra socialinės apsaugos ir um, teisingos socialinės plėtros, socialinio vystimosi modelis. Šiandien mes kalbame apie tai, kas yra daug platesnės temos, tai yra ekonominė valdysena, Europos semestras. Uh, Tai yra tokie platus rėmai, kurie, manau, kristalizuojasi iš griežto taupimo politikos, kuri yra vykdoma Europos Sąjunga. E, tokia politika, bent jau mano valstybėje, pasiremiant e, ir, ir finansiniais duomenimis, ir socialiniais rodikliais, aiškiai rodo, kad visai nebūtinai tai lemia finansinės situacijos pagerėjimą ir tikrai nesukuria tiesioginių sąlygų ekonomikos augimui užtikrinti. Ir bendrai um, tikrai neskatina um, mūsų piliečių gyvenimo sąlygų gerėjimo tiesiogiai. At toks pagrindas, tokia politika e, propaguoja griežtą fiskalinę adaptaciją, o ne socialinį tobulėjimą. Graikija, kaip ir kitos ES valstybės narės, dėl savo įsipareigojimus sėtinus su narystė Europos Sąjunga, bet taip pat ir dėl susitarimas, kurį ji pasirašė su ES institucijomis, turi vykdyti tokią politiką ir dirbti būtent tokiuose rėmose, kurie yra nubrėžti siekdama kiek įmanoma išlaikyti ir sukurti socialinės apsaugos visą tinklą, ypač labiausiai pažeidžiamiems mūsų visuomenės sluoksniams. Manau, kad reikėtų paminėti kai kurios svarbiausius aspektus sėtinus uh, su ekonominės valdysenos socialinė pusė. Visų pirma, krizės valdyme yra suteltas dėmesys bent jau iki šiol į fiskalinį konsolidavimą, į makroekonominius elementus ir pagrindinė mintis yra griežtas taupimas. Tačiau jeigu pažiūrime į socialinius padarinius tokios politikos, aiškiai matome, kad reikia ieškoti visiškai kitokių priemonių, kurias leistų užtikrinti augimą ir leistų išspręsti krizę, kad būtų sukurtos būtų tikrai padorios ir stabilios darbo vietos. Aš suprantu, kad ne viską įmanoma pakeisti, tačiau mes turime sutelkti dėmesį į tai, kaip socialiniai kriterijai būtų integruojami į absoliučiai visas ES vykdomas politikos rytis, ypač turint omenyje Europos semestrą. Uh, Taip pat e, ekonomikos politika, kuri gyvendinama tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių, turi būti gyvendinama taip, kad būtų atsižvelgta į visus e, jos įgyvenimo socialinius padarinius ir visą poveikį bendrai darbo vietom, socialiniai sąnglaud ir taip toliau. Trečia, socialinis tvarumas turi būti lemiamas aspektas, galvojant apie ES valdyseną. Ko mums reikia praktikoje? Tai yra mm, suformuoti naują pusiausvyrą per socialinės ir ekonomikos politikos ministrų e, bendradarbiavimą. Mums reikia naujos pus, ekonominės valdysenos pusiausviros Europoje, kad būtų daugiau sinergijos, ypač mm, tarp EPSCO, socialinių reikalų ministrų tarybų, vykdomos politikos ir ekonomikos politikos ir, ir ECOFIN, tai yra finansų ministrų tarybos vykdomos politikos. Mes taip pat turime užtikrinti, tai būtų ketvirtas momentas, kad būtų adekvatus socialinių partnerių dalyvavimas visose tose procedūrose. <clears throat> Reikia ir nacionalinių parlamentų bei Europos parlamento tinkamo dalyvavimo tose procesuose. Penkta. Bet kokia politika, kuri turi būti tvari ir socialiai teisinga, jeigu mes norime, kad jin tokia būti, turi spręsti problemas teisingai, teisingų būdų. Tai reiškia, kad turime pasirūpinti, kad būtų užtikrinta pusiausvyra tarp dviejų aspektų, tai yra socialinio ir ekonominio. Galvojant apie Europos socialinių teisų ramstį, ypač norėčiau pabrėžti tai, jog jau egzistuojantis teisės aktai, kurie propaguoja socialinės teisės, darbo jėgos teisės, ne visuomet yra pakankamai gerai gyvendinami, nepakankamai toli nueinama užtikrinant pažangą. Reikia konvergencijos, kur būtų siekiama aukštesnio lygio, kylama į viršų tiek valstybėse narėse, tiek vietos bendruomenėse. Ir būtina sutelkti dėmesį į stabilių, padorių darbo vietų kūrimą, į viešųjų socialinių paslaugų kūrimą ir teikimą, išlaikymą, socialinių teisių gynimą, socialinio teisingumo užtikrinimą. Europos socialinių teisių ramščio sukūrime būtina atsižvelgti į besikeičiančias sąlygas, kuriuose gyvena Europos bendruomenės, darbo žmonės reikia mm, tuo naudotis kaip taikikliu, orientuojant visus socialinio teisingumo um, veiksmus. Europos socialinių teisių ramstis turi papildyti visus veiksmus, kurie yra skirti apginti darbuotojus Europos Sąjungoje. Priešingų atveju jis nevaidins uh, to vaidmens, kurį turėtų vaidinti. Tai bus tik tai tušės pavadinimas. Socialiniai partneriai, piliečių organizacijos privalo vaidinti lemiamą vaidmenį visose šio proceso etapuose. Nuo pat konsultacijų pradžios iki pat galutinio įgyvendinimo ir testinio vertinimo bei monitoringo. Aš ypač norėčiau paminėti kolektyvinių susitarimų svarbą dėl atlyginimų, kolektyvinių susitarimų dėl atlyginimų ir kitų svarbą, kadangi mes šnekame būtent tomis temomis šiandien. Mes visi puikiai žinome, kad mūsų žemynė pastarai šimtmetį yra vykę daug kovų, daug Uh, dėta pastangų užsitikrinti, kad būtų uh, atsižvelgiama į kolektyvinės dėrybas, kolektyvinius susitarimus. Uh, tos kolektyvinės teisės kaip ir susiformavo ir vienu metu jau buvo laikoma savaime suprantamų dalykų, tačiau nebūtinai taip yra dabar. Dabar tikrai nebėra vienodų sąlygų uh, vienodo veikimo, ža, vienodų žaidimo taisyklių visiems darbuotojams ES. Ir iš tikrųjų prieš keliarius metus netgi buvo atsisakyta kai kurių garantijų dabartinė vyriausybė bando kiek įmanoma atstatyti tas, tos standartus, tačiau nėra taip lengva padaryti, ypač dėl atitinkamų institucijų pasipriešinimo. Uh, bet Graikijos valdžia yra pateikusi pažadus žmonėms ir prisėmusi įsipareigojimus e, dėl to ir aš tikiuosi, kad bus kas, daug kas padaryta. Mes savo šalise dirbame nacionaliniuose parlamentuose, užimtumo socialinių reikalų komitetuose ir mes žinome, kad kolektyvinių teisų atsisakymas, kolektyvinių dėrybų e, atsisakymas pažeidžia darbuotojų teises. Mes turime kovoti, kad uh, sukurtumėm bendras visoje Europoje vienodas taisyklės dėl kolektyvinių dėrybų, dėl kolektyvinių susitarimų, dėl atlyginimų. Ir mm, valstybė turi prisidėti, įsikišti ten, kur reikia, kad darbuotojus apgintų. Iš tikrųjų, kai yra dabartiniai trūkumai, neįmanoma toliau um, taip gyventi. Kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, yra galima netaikyti reikalavimų ir panašiai. Taip negali būti. Ir um, Europos socialinių teisių ramstis, tas pasiūlymas iš komisijos turi būti paremtas dviem ašimis. Visų pirma, um, dabartinių teisės aktų trūkumų nustatymas socialinės politikos rytyje, įvertinant, kokia yra dabar visa teisinė aplinka, kurioje e, darbuotojai um, turi egzistuoti ir reikia nustatyti, kad visi modeliai užtikrintų tinkamą pusiausvyrą tarp darbdavio ir darbuotojo teisių. Čia reikia pasakyti, kad nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas tikrai negalime apsiriboti trumpa, trumparegių, trumparegiškų požiūrių, reikia matyti daug plačiau, ne vien tik tai aplink save. Reikia suprasti, kad um, jeigu yra sveriama, kokia yra situacija, vertinama kokia situacija, kokie, kurie yra darbuotojai, tai visuomet darbuotojai turi būti prioritetas. Uh, Ir, pavyzdžiui, kai eina kalba apie taip vadinamai flex security, lankščias e, socialinės garantijas, reikia remtis e, pažangiausią valstybių narių praktiką. Ir mes kaip parlamentarai turime pasakyti, kad ypač šioje srityje mes visiškai remiame e, stabilių, saugių darbo vietų savoką. Tai yra, kad tokioje procedūroje kiekviename etape lemiamą vaidmenį suvaidintų darbuotojų asociacijos ir profsąjungos. Pagrindinis tikslas. Uh, jeigu yra atliekamas sistemos socialinis įvertinimas, yra užtikrinti, kad būtų europinis ir nacionalinis, e, europinė socialinė, e, europinė ir nacionalinė socialinė sanglauda užtikrinta, kad nebūtų dempingo, kad būtų socialinės garantijos darbuotojų visiškai apgintos ir užtikrintos. Dabar galvojant apie uh, socialinės ryties etalonų nustatymą, standartų nustatymą, kalbėčiau apie švietimo galimybės, vaiko priežiūros galimybės, apmokestinimo nuostas e, taikomas darbo jėgai. Akivaizdu, kad visi šitie elementai yra tiesiogiai susiję su užimtumo lygiu. Ir bet kuris sprendimas, kuris yra prie, priimamas, turi būti priimamas dalyvaujant visiems politiniams uh, subjektams ir aktyviai įtraukiant darbuotojų atstovus. Kiek aš girdėjau, šis lausimas ir yra aptariamas čia, Europos parlamento užimtumo komitete. Mes pritartumėm dabartiniai pozicijai, kad tie pasiūlymai, kurie yra pateikti, kad būtų sukurtas Europinis socialinių teisų ramstis, panašu yra nukreipti gera kryptimi Tačiau reikia nepamiršti ir visų padarinių, kurie gali būti sukurti ir juos reikia išanalizuoti iš anksto. Tai būtų sėtina su darbo santykių pasikeitimais, su ekonomikos politikos, kuri iki šiol yra patvirtina ir gyvendama poveikiu. Mes matome, kad buvo gan ribota politika gyveninta ir matome, kokie yra padariniai ir akivaizdu, kad tai yra diametraliai priešingai tiem pasiūlymam, kuriuos pateikia Europos komisija. Tie pasiūlymai bus naudingi, jeigu užtikrins darbuotojų teisę į sveikatą, švietimą, mm, visą reikalingą apsaugą, būstą ir, ir taip toliau. Mes turime ypatingą dėmesį skirti tiems tikslams, kurie apgintų vaikus, jaunimą, moteris, pagyvenusius žmonės, kad būtų įgyvendinamos konkrečios priemonės, kad būtų ne vien tik tai kažkokios tai gairės ar analizės. Juk būtent tos visuomenės grupės patiria didžiausią smūgį krizės metu. Ir be to mes turime nepamiršti, kad nacionalinės teisės yra visuotinos, tai reiškia, kad jos taikomos kiekvienam iš mūsų. Uh, Negali būti tokio socialinių teisų ramščio, jeigu jis yra nekolektyvinis, jeigu tos teisės netaikomos absoliučiai visiems be jokių išimčių, visiems, kas gyvena ES, nežiūrint tautybės, pilietybės, kilmės, lyties. Uh, seksualinės orientacijos ar religinių pažiūrų. Tai tiek dėkoju Jums uždėmesi ir Tikiuosi, kad per nelik daug neviršiau savo pasisakymo laiko, o toliau tikiuosi konstruktyvių diskusijų. Ačiū. Ačiū labai, ponai Nikolaus. Na, kai pasikviečiame svečius, visada be abejo nurodome kiek laiko jie gali pasisakyti, tačiau neabejotinai jūsų pristatyta tema buvo labai įdomi ir tai, manau, taps puikiu pagrindu mūsų diskusijoms. Ta, ta prasme tikrai e, nebuvo pasisakymas per daug ilgas. E, 12 žmonių paprašė žodžio, galime skirti dvi minutės kiekvienam pasisakančiam ir suteiksime dabar žodį Latvijos atstovui. Gerbiami kolegos dėl Europos parlamento ir Europinio socialinių teisių ramščio. Socialinės dimensijos stiprinimas ekonominėje ir pinigų sąjungoje yra viena iš tų temų, kuri buvo aptarta Latvijos parlamente ne vieną kartą. Ir norėčiau pabrėžti, kad įgyvendinant nacionalinę Latvijos reformų programą, nusprendėme vadovautis tuo subalansuotų požiūriu, kuris daug dėmesio skiria ne tik ekonominiam augimui, tačiau ir socialiniai plėtrai. Ir toks požiūris padėjo sukurti specialius e, valdymo mechanizmus, taip pat sukurti platesnę perspektyvą, kalbant apie socialinius klausimus, keistis nuomonėmis šią, e, šią temą, e, siekiant sumažinti skurtą ir socialinę atskirtį. Kalbant apie konkurencingumo tarnybas, Latvijos nuomonė šiuo atveju yra gana skeptiška. Taip, kai kuriais atvejais jų indėlis galėtų būti naudingas, tačiau e, kalbant apie socialinę bei užimtumo politiką, jau yra tam tikrų e, įsitvirtinusių mechanizmų, priemonių, kurios naudojamos e, nacionaliniu lygiu. Be to, atlyginimų nustatymo klausimas, mano nuomonė, taip pat yra valstybės narės kompetencijos rytis. Ir tai yra susiję ir atlyginimo nustatymo schemomis, e, taip pat atsakomybę e, prieš socialinius partnerius ir keletą pastarųjų metų e, Latvijoje veikia trišalė bendradarbiavimo taryba. Taip siekiama pagerinti nacionalinio lygio bendradarbiavimą tarp vyriausybės, darbuotojų ir darbdavių organizacijų. Ir tai bandama spręsti kilusius iššūkius, atsižvelgiant į visuomenės, valstybės m, mm, interesus, taip pat rengiami teisės aktai, skirti socialiniams ir ekonominiams klausimams, taip užtikrinamas ekonominis stabilumas, socialinis stabilumas ir gerovė visoje šalyje. Tad labai svarbu yra ir visų priemonių įgyvendinimas, be to speciali tarnyba peržiūri ir komisijos pateiktas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas. Ačiū. Dankeschön. Ačiū labai. Dabar žodis Svetlanai Angelov, atvykusiai iš Bulgarijos parlamento. gerbiami ponios ir ponai, Bulgarijos vyriausybė laikosi nuomonės, kad yra svarbus socialinis dialogas su socialiniais partneriais bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai yra to veiksmingo bendradarbiavimo esmė ir pagrindas. Tik taip įmanoma pasiekti konsensuso. Todėl Bulgarijos vyriausybė mano, kad Europos semestro esmė yra dialogas, kurio metu turėtų būti parengtos nacionalinių reformų programos. Bulgarijos vyriausybė priima įstatymus dėl e, teisės aktus dėl atlyginimų politikos. Visa, kas priklauso socialiniai sričiai visi sprendimai priimami bendradarbiavimo tarybos rėmose. Ir galiu patikinti, kad mes laikomės visų Europos standartų. Sprendimai dėl atlyginimų bei užmokesčių politikos taip pat primami kolektyvinių sutarčių pagrindų. Todėl mes stengiamės kurti prielaidas bei sąlygas mūsų piliečių gerbuviui. Todėl nuolat konsultuojamas su socialiniais partneriais. Tai taip pat yra būtina konkurencingos ekonomikos kūrimui. Mes nuolat atliekame pakeitimus stengiamės būti lankstus. Ir labai tikiuosi, kad tokiu būdu mes skatinsime Bulgarijos verslą bei piliečių verslumą. Pagal dabar galiojančius Bulgarijos įstatymus diskriminacija dėl lytės ar religinių įsitikinimų yra draudžiama. Visi privalo gauti to, tokio pat dydžio atlyginimus. Mūsų visuomenė yra pakankamai tolerantiška ir e, atlyginimų srityje diskriminacijos atveju nebuvo fiksuota. Ačiū labai, dabar žodis Tomui Manoj, Europos parlamento nariui. Ačiū pirmininkė. Žanas Klodas Junkeris tikrai žengė svarbų žingsnį, pradėdamas dirbti komisijoje ir jis tada pasakė, kad aš norėčiau, jog Europos Sąjunga daugiau dėmesio skirtų tam socialiniam aspektui. Na ir manau, kad tikrai matome, kad jis savo žodžius verčia darbais, e, imasi e, svarbių žingsnių Tačiau dėja to nepakanka, mūsų piliečiai skaldosi, matyti radikalėjimo pavyzdžių, e, neretai nukrypstama į dešinėsias pažiūras. Ir man atrodo, kad kalbant apie Europos strateginių investicijų fondą, e, svarbu užtikrinti, kad investicijos sukurtų pridėtinę vertę ir kad Pavyzdžiui, kalbant apie jaunimo garantijų schemą, ji turėtų būti įgyvendinama visose valstybėse narėse, nes dabar to nėra. Man atrodo, kad jauniems žmonėms būtina mūsų parama, reikia pasiūsti jiems aiškę žinę, kad jie nebus palikti nuo šalyje. Tai nebe, būtų nebejotinas pridėtinės vertės kūrimas. Taip pat turiu vieną klausimą. Norėčiau paklausti pono Manijas. Aš lankiausi Atenuose ir ten kalbėjausi apie e, ten skylančius sunkumus. Tačiau susidarė toks įspūdis, kad jeigu mm, kalbame apie taupimą, tada e, vienintelis žodis, kuris minimas, yra tos griežtos taupimo priemonės. Tačiau galbūt tai nėra teisinga. Be abejo, norint pritraukti investicijas, reikia tinkamų sąlygų, reikia jas įgyvendinti tačiau reikėtų ne vien tik apie fiskalinės priemonės kalbėti. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar nereikėtų kalbėti apie pensijų sistemos reformą? Nenorime e, taikyti kažkokio tai spaudimo Graikijai, tačiau norime, kad būtų suprasta, uh, jog būtų mokamos realybę atitinkančios pensijos, nes tai palieka bent jau kažkokių šansų ateičiai. Mūsų siekiai yra tik patys geriausi. Ačiū labai. Dabar Evangelis Bazijakas iš Graikijos parlamento. Ačiū labai. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms už suteiktą galimybę šiandien susitikti. Išklausime poną Manijos ir taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tas problemas, su kuriomis susiduria Graikija e, šios didžiulės ekonomikos krizės akivaizdoje. Ypač nuo to kenčia jaunoji karta ir dėja e, tokia labai e, niuri padėtis susiklošiusi. Pusė milijono bedarbių, bedarbių turime 26 procentų lygį siekia nedarbas. Ir dėja labiausiai nukentėjo jauni žmonės, o jų indėlis į ekonominę šalies plėtrą yra itin svarbus. Ir Graikija e, dabar e, yra vertinama e, kaip pirmaujanti pasaulyje pagal jaunimo nedarbą. Tai nutiko dėl tos platesnės, platesnio masto ekonominės krizės, tačiau įtaką tam padarė ir labai didžiulė migracijos krizė, nes tai tiesiogiai įtakoja Graikiją dėl jos geografinės padėties. Ta tikrai didžiulė socialinė krizė, trūksta optimizmo ir tiesiog e, neviltis matyti Graikijos piliečių akise, ypač pažeidžiamosiose grupėse. Man atrodo, kad Tai daro įtaką ir visai Europos Sąjungai. Manau, kad reikia bandyti sumažinti nedarbo mastą, ypač jaunimo srity, jaunimo tarpe, e, sudarant galimybės mokytis, taip pat e, teikti rekomendacijas, paramą jaunajai kartai, kad jie galėtų siekti karjeros ir susirasti e, geras darbo vietas. E, taip, ES teikia finansavimą ir kad galėtume tomis lėšomis pasinaudoti, e, Graikija ėmėsi reikalingų priemonių susijusių su savisamda, taip pat apmokymais, verslumo skatinimu jaunimo tarpe. Mes taip pat pritaikome ir teisės aktus, kad būtų paskatinti darbdaviai įdarbinti jaunus e, bedarbius. Taip pat e, siekiame, kad būtų užtikrintas tolesnis tų jaunų žmonių mokymasis, kad būtų teikiamos reikalingos paskatos ir kad būtų skatinamas socialinis dialogas. Na ir nepaisant visų tų pastangų, kurių buvo imtasi dėja, kol kas nesulaukėme įtin ženklių apčiuopiamų rezultatų. Reikia padaryti dar daugiau. Man atrodo, kad ES turi daug veiksmingiau remti valstybės narės atsidūrusios tokioje sudėtingoje padėtyje ir e, kai tai kelia grėsmę jauniems žmonėms. Taip, socialinė sanglauda yra svarbu, tačiau reikia ir solidarumo, nes jeigu trūksta solidarumo, tokios šalis kaip Graikija tiesiog neišliks. Ačiū labai. Norėčiau priminti, kad yra skirtavos dvi minutės jūsų pasisakymams. Dabar žodis Portugalijos atstovui. Dėkoju pirmininkė. Kol kas patirtis rodo, kad taupimas neprisidėjo prie socialinio modelio kūrimo Europos Sąjungoje. Kai kurie indikatoriai rodo, jog Portugalijos gyventojų gyvenimo lygis gerokai sumažėjo per pastarosius metus ir Atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų taip pat padidėjo 3 procentais, tai yra vienas iš didžiausių atotarkių tarp Europos Sąjungoje. Pastaruoju metu nedarbo lygis siekia 9 procentus, 4 milijonus 500 e, ir kai kurie bedarbiai tokiais yra jau ilgą laiką. 400 tūkstančių e, vaikų gyvena bedarbių šeimose ir tai kelia nerima. Todėl mūsų prioritetas turėtų būti užimtumo politika. Terminuotas darbas nėra išeitis. Daugelis jaunuolių palieka mūsų šalį išvyksta ieškoti darbo kitur. Ir akivaizdu, kad socialiniam modeliui, taip pat ir demokratijos kokybei, tai kelia grėsmę. Tai kelia grėsmę taip pat ir visai socialiniai sistemai, pensijoms. Ir jeigu nebus socialinių partnerių, mes tiesiog negalėsime modernizuoti mūsų sistemos. Mano supratimu, nacionaliniai trišaliai organai turėtų būti sukurti visiškai iš naujo. Ir tokiu būdu sudarytos sąlygos Portugalija funkcionuoti šitiems naujai sukurtiems organams, nes iki šiol jie nefunkcionavo. Užimtumo lygis kelia nerimą, neligybės, skurdo lygis mūsų šalyje ir kitose šalyse kelia nerima ir kyla klausimas, kaip mes galime kalbėti apie socialinį trigubą A reitingą, jeigu mes nepasiekime net viengubo A reitingo. Ačiū labai, Laura Adžija, prašau. Pone Adžija, dėkoju pirmininkė. jeigu socialinės Europos veidas būtų toks, kaip jį pristatė Europos komisijos pirmininkas Junkeris, tai man atrodo, kad jam tektų atsistatydinti, nes dabartinė komisija yra tikrai labai toli nuo Europą kankinančių problemų. Tai yra faktas tą galime konstatuoti. Graikijos pavyzdys yra iškalbus, įrodantis, kaip struktūrinės reformos bei taupimas, galima sakyti, ištrynė nuo žemės paviršiaus socialinį modelį ir neišsprendė tų realių problemų, sukeldamas tik tai dar daugiau socialinių problemų. Tie planai visiškai atitrūkę nuo gyvenimo. Todėl liaukime kalbėję apie tuos įvairius trigubus, viengubus, a, ieškokime veiksmingų sprendimų. Noriu priminti vieną palyginimą. Pirmininkas Junkeris kalbėdamas apie Graikiją, ją palygino su šalimi, kuriai sunkiai sekasi, bet pamiršo tas problemas, kurias reikia spręsti nedelsiant, o visa kita yra tik tai retorinės kalbos, kurios neišspręs žmonių problemų, kurie skursta ir auksta. Dėkoju. Toliau Prancūzijos nacionalinės asamblėjos atstovas Korderi. Gerbiamas pirmininkė, mes negalime kalbėti tik tai apie pinigų sąjungą. 2015 metų krizė nesibaigs, jeigu makroekonominiu, fiskaliniu lygiu, o taip pat ir socialiniu lygiu nebus įspręstos problemos. Mes manome, kad mums reikia ieškoti naujos konvergencijos, ypač atlyginimų konvergencijos. Bėda ta, kad šiandieną euras nebėra konkurencingumo priemonė. Ir rizika ta, jog atlyginimai gali tapti rungtyniavimo tarp valstybių įrankiu. Todėl mums reikia kalbėti apie atlyginimų politikos konvergenciją. Žinoma, komisijos pasiūlyti indikatoriai yra tik tai pirmasis etapas, tačiau mes manytume, kad reikėtų žvelgti toliau. Minimalaus atlyginimo klausimas kaip tik ir figuruoja Europos komisijos e, pranešime, kuris bus pristatytas e, artimiausių metų ten prašoma, kad kiekvienoje šalyje būtų numatytas minimalus atlyginimas. Ir tai bus Europos semestro dalis. Europos komisija teikia rekomendacijas darbo rinkai, bet taip pat būtų gerai, kad jinai teiktų rekomendacijas ir dėl tam tikrų e, valstybių atlyginimų vykdomos politikos. Taip pat būtų svarbu, kad kalbant apie konkurencingumo politiką, irgi nebūtų pamiršta atlyginimų politika. Šiuose diskusijose turėtų dalyvauti mūsų socialiniai partneriai. Tai yra tas pasiūlymas leidžiantis labiau atsižvelgti į mūsų socialinių partnerių nuomonę. Dėkoju. Dar liko du kalbėtojai man tikriausiai jau teks e, nutraukti mūsų kalbėtojų sąrašą ir dabar kreipiuosi į Ritą Miller. Labai prašau laikytis dviejų minučių. Tärkeää, että e, puhu, kun puhumme talouden ohjausjaksosta, puhumme yhtä aikaa ja tasa-arvoa. Dėkuoju. Kai mes kalbame apie socialinį aspektą, tai uh, turime nepamiršti, kad reikia derinti tiek ekonominį, tiek socialinį aspektą. Deja, daugelį šalyjų tai yra pamirštama. Kalbėkime apie nedarbą. Ir ypač jaunimo nedarbą. Turiu pasakyti, kad visuomeniai tai yra viena iš opiausių problemų. Tai tiesiog kliudo mūsų visuomenės pažangą atsiranda socialinė atskirtis. Visuomenė susiskaldo. Dabartinė Europoje yra tiek daug iššūkių. Migracija, prieglopšio prašytojai, ypač prieglopšio prašytojai. Darbo rinkoje atsiranda vis daugiau žmonių, kuriuos privalome integruoti. Ir kaip tik turiu omeny tuos imigrantus. Tačiau neturėtume sugrįžti prie dviejų greičių Europos, kuomet yra viena vertus darbo rinka mūsų piliečiams ir imigrantams, kurie būtų, kuriems būtų mokama mažiau. Tai būtų neigiama pasiekmė ir turime šią problemą spręsti profsąjungų organizacijos susiduria irgi su pakankamai dviprasmiška situacija. Supraskime, kad turime išsaugoti mūsų Europos socialinį modelį. Tai yra darbdavių organizacijos bei profesinės sąjungos, kurios ir turėtų ginti mūsų socialinį modelį Europoje. Dėkuoju, toliau Danuta Jezovėcka iš Europos parlamento. Dėkoju pirmininkė. Aš galėčiau pritarti Džordžui Engeliui, kuris teigia, kad socialiniai klausimai turėtų būti sugražinti į Europos kūrimo procesą. Darbo rinka turi būti mūsų prioritetas, užimtumas taip pat. Jeigu mes norime kurti socialinės Europos politikas, turime aiškiai įvardinti mūsų iššūkius bei sprendimus. Ponas Hendelis, šio komiteto pirmininkas, yra pasakęs, kad valstybių narių įstatymai numato įvairiausių apibrėžimų, apibrėžčių ir jos yra labai plačios. jas galime interpretuoti įvairiai, plačiai, o netgi klaidingai. Noriu paminėti socialinį dempingą arba e, neterminuotų darbo sutarčių savokas. Jas galime įvairiai interpretuoti arba net e, interpretuoti klaidingai, todėl mano klausimas toks. Galbūt reikėtų išvengti tokių plačių savokų, kurios sudarytų prielaidas jas aiškinti labai plačiai. Tiek mūsų piliečiams, tiek visuomeniai ir visai Europai turėtų būti tos savokos aiškai, aiškios. Norėčiau taip pat paprašyti aiškiai įvardinti mūsų problemas, Tai turi prisidėti prie užimtumo gerinimo. Darbo vietų kūrimą mes dažnai vadiname kova su nedarbu. Kova su nedarbu gali būti e, būtent įvardinta visai kitaip, naujų darbo vietų kūrimo, e, ir kaip mes galime remti verslą, kad jisai kurtų daugiau naujų darbo vietų, juk verslas kūrė naujas darbo vietas. Kai jaunimas baigia universitetus, mes jiems pradedame diekti mokinimosi visą gyvenimą savokas. Ne, kalbėkime apie įgūdžių gebėjimų stiprinimą. Dėkoju ir toliau Slovenijos nacionalinio parlamento narys, ponas Prikl. Labadiena, kolegos. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Reikia pripažinti, kad ES nebuvo pasiruošusi ekonomikos recesijai ir nenumatė tos recesijos masto. Tai sakau todėl, kad socialinės sąlygos pablogėjo visoje Europoje. Aš Europą suprantu kaip e, vienodomis socialinėmis teisėmis besinaudojančių piliečių sąjungą. Europos sąjunga privalo būti statoma ant socialinių teisių pagrindo. Priešingų atveju negalėsime kalbėti apie naują sąjungą. Tas vadinamas socialinis trigubas A reitingas na, sakyčiau, yra neblogas požiūris. Tačiau būtų gerai, kad ta savoka būtų įgyvendinama. Europos Sąjunga gali būti teisinga ir susilaukti sėkmės tik tai tuomet, jeigu bus gerbiamos visos socialinės teisės yra tiek daug ekonominių priemonių, ekonomikos stebėjimo priemonių, kurios dėja tik susilpna mūsų darbuotojų pozicijas. Žinoma, kai kalbame apie socialinę politiką, turime kalbėti apie jaunimo, šeimų, užimtumo politiką, tačiau bet kokia politika neturėtų sumažinti arba pabloginti mūsų darbuotojų teisių. Kolegė Cimer. Kolegos, tikrai susidurime su dilema. Viena vertus mes norime stipresnės socialinės Europos, bet antra vertus mes taip pat ir žinome, kad mes susidurime su kiekvienos valstybės nacionaliniais sprendimais, valsty, su valstybių nepriklausomumu. Klausimai negali būti sprendžiami vienodu būdu. Čia kaip tik ir yra šalims siūlomos atskiros specifinės programos, atskiros rekomendacijos Ir tai tarsi prieštarauja socialinės Europos idėjai. Todėl sakyčiau, kad mums reikia socialinės Europos diskusijų, kaip Europos parlamentas galėtų dirbti iš vien su nacionaliniais parlamentais, kaip vyriausybės galėtų pristatyti savo socialinius modelius taryboje, pristatytų savo priemonės, ir dėl to tartusi bendrai. Tik tai tokiu būdu, aš įsivaizduoju, mes galime pasiekti daugiau solidarumo. Ir tai yra vienintelis būdas pasiekti, kad ES piliečiai galėtų pagaliau išlipti iš skurdo. Mes apie tai kalbėjome jau Lisabono strategijoje. Bet e, nepaisant to, įvairių standartai buvo pažeisti, tarptinės darbo organizacijos standartai buvo pažeisti, daug žmonių atsidūrė skurde. Todėl socialinio trigubo A reitingo idėja yra nebloga, bet e, mūsų tikslai turėtų būti specifiniai ir jos turime spręsti kartu. Dėkuoju. Dabar žodį suteiksiu Adrianui Solomanui iš Rumunijos. Manijos în uh, urma crizei austeritatea nu a dus la... Po krizės griežto taupimo politika realiai neišsprendė problemo, tik jas dar labiau išaštrino Rumunijai. Buvo imtasi pirmų žingsnių dėl socialinės ekonomikos kūrimo, bet 2010 metais e, atlyginimai buvo nukirpti 25 procentais biudžetinių institucijų e, sektorių, minimalus atlyginimas buvo išalytas, pensijos išaldytos, problemos tęsėsi ir 2012 metais e, atlyginimai buvo vėl padidinti ir pensijos buvo indeksuotos. 2015 metais Rumunija sugebėjo užsitikrinti beveik 4 procentų augimo lygį. Tai rodo, kad jeigu permastai savo požiūrį, pakeiti savo požiūrį į atlyginimus ir taip toliau, tai yra įmanoma realiai pasiekti ir ekonomikos augimą. Kalbame apie konkurencingumo tarybas, kurios yra tokia nauja idėja. Matėme ir penkių pirmininkų pranešimą ir visą tai, kas siūloma, bet realiai tai viskas susiveda į atlyginimų kontrolę. Aš kad tai yra pagrindinis tikslas. Ir kalbame apie monitoringo mechanizmus atlyginimams neatsižvelgiama į nacionalinius veiksnius, kurie gali turėti poveikio konkurencingumui, tai nėra suformuojama mm, nuosekli konkurencingumo politika ir tai aišku kainuos ir darbo rinkai, ir atlyginimam atitinkamai ir, ir dėrybinė ta mm, laisvė, kiek gali dėrėtis tarp socialinių partnerių, tarp atlyginimų, tai irgi bus įtakota. Ir struktūrinės reformos pajus poveikį Apie tai jau buvo kalbėta, aišku. Ir mes galvojame, kad tokios priemonės e, yra žalingos jos tikrai nepadės išspręsti nedarbo problemos jeigu nebus didinama vidinė paklausa, bet vidinė paklausa auks tik tuo met, e, kai perkamoji galia stiprės visose veiklos rytise. Aišku, e, turi būti vykdoma reikalinga politika, kuris skatintų ir paklausą, ir pasiūlą, kad uh, Mm, atlyginimai didėtų, kad problemos būtų sprendžiamas nacionaliniu problem, e, lygmeniu, kad nebūtų neligybės tarp skirtingų valstybių narių ir pačiose valstybėse narėse didėjimo. Mes galvojame, kad tvarus augimas tai yra išmanus derinys struktūrinių reformų ir žmogiško kapitalo plėtojimo, kas leistų paskatinti vidinę paklausą. Ačiū. Alberto Montero, Austin. Roberto Mantiero iš Ispanijos parlamento. Alberto Montero. Ya. ya. Eh, buenas tardes, muchas gracias, presidente. Yo creo que. Ačiū, pirmininkė. Kalbame apie socialinį modelį Europoje. Turime bendrą rinką, turime ekonomikos pinigų sąjungos politiką, turime daug įvairių kitų bendrų dalykų, tačiau neturime realiai bendro socialinio modelio Europoje. Ir turime juk orientuotis į realybę, mes turime galvoti apie socialinio modelio kūrimą. Turime pasirūpinti, kad tikrai visą tai veiktų mūsų valstybėse. Ir jeigu mm, tas socialinis modelis veiktų, sakykime, tai tai būtų viskas visiškai kitaip. Mes matome, kad dabar vyksta to socialinio modelio erozija per netinkamą taikomą politiką, per skirtumų aštrinimą tarp valstybių narių ir pačiose valstybėse narėse jų viduje. Dėl to auga netoligumai tarptautinių lygmenių, europinių lygmenių, paskui, aišku, ir valstybės lygmenių. Manau, kad Europos socialinis ramstis uh, užsitik, galės pasiekti pažangos, tik tai jeigu tinkamai vertinsim, kas vyksta darbo rinkoje mūsų šalise. Pavyzdžiui, Ispanijoje mes matome, uh, dvigubą poveikį vykdomos politikos, ką labai sunku yra spręsti. Jau daugiau kaip septyneri metai mes turime um, labai aukštą nedarbo lygį, kartais net ir 20 punktų aukštesnį net nei graikiai. Ir tikrai, aišku, mūsų BVP gal situacija buvo geresnė nei Graikijos, bet mes matome visus krizės padarinius kad ir, ir, ir realiai darbo užimtumo didinimo politika neduoda rezultatų, tų darbo vietų nedaugėja ir, ir yra vis daugiau darbų be garantijų, daug yra nesaugumo jausmo šioje srityje. Aš manau, kad reikia Mm, nustoti kalbėti apie diferencijuotą erdvę, galvojant apie darbo rinką, socialinės teises ir rinkos visas sąlygas. Mes turime galvoti apie visus socialinius padarinius, kuriuos uh, sukuria ekonomikos ir monetarnės politikos įgyvendinimas. Ačiū dabar Europos parlamento vardu. Ačiū pirmininkė. Mm, kalbame darysime, darysime, darysime, reikia daryti įprastinis politikų žargonas, tačiau realiai nieko nėra daroma, kas pavyktų mums uh, iš tos aklavėtės išeiti. Daug kalbėjome, daug pasiūlymų patvirtinome, ieškojame sprendimų jaunimo nedarbui mažinti, nedarbui bendrai mažinti, tačiau kas daroma praktikoje realiai, valstybės narės neturi galimybių gyveninti tas programas. Jau penkeri metai Graikija vykdo griežto taupimo programą. Graikijos valdžia buvo priversta visiškai nusilenkti kreditoriams. Nedarbas išaugo milžiniškai, visa gerovės valstybė subirėjo, sveikatoje ir priežiūros sistema nebeegzistuojanti. Iš tikrųjų, darbo išnaudojimo formos yra įvairiausios, egzistuoja visose sektoriuose. Tai mes turime galvoti apie socialinį dempingą, kuris egzistuoja realiai ir kolektyvinių susitarimų dėje nebėra, ponė manijos dėje, bet jūsų vyriausybė tikrai visiškai nesistengia dėl darbuotojų teisų ir visiškai nekovoja už jas, jūs davėt, jūs tiek daug pažadų išdalijote per rinkimus ir nieko nepadarėte nuo eilinio ūkininko iki um, iki aeronautikos mokslininkų visi yra užmiršti, palikti, geriausi mokslininkai išvyko iš valstybės, žmonės nebetikiniko, kaip mes užsitikrinsime augimą, kai yra šitokie milžiniški mokesčiai, dėl kurių įmonės priverstos užsidaryti. Jūs pamiršote paminėti, ką jūs darote su socialiniu fondu, ką jūs darote su, su, su socialinėmis lėšomis, su pensijomis. Uh, Akivaizdu, kad e, penkerių metų griežto taupimo politika visiškai nesuveikė. Kitos valstybės, ypač Vokietija, toliau panašu žengia tuo pražutingu keliu, kuris štai kai baigėsi Graikijai. Dabar esant yra Europos parlamento vardu. Ačiū pirmininkė. Taip, iš tikrųjų Daugelį valst, Europos valstybių e, žmonės labai kenčia dėl to, kad darbai e, yra be garantijų, dėl to, kad yra didžiulis nedarbas ir reikia tai mūsų Europai daugiau socialinės pusės, to socialinio modelio reikia stipresnio nei ką turime dabar. Aš noriu pabrėžti kelis dalykus. Visų pirma, reikia geriau koordinuoti mūsų veiksmus tarp valstybių narių ir europinio ligmens. Kolegos apie tai kalbėjo, kad yra jau atitinkamų įrankių Europos lygmenių, kuris, kurie leidžia kovoti su jaunimo nedarbu, su ilgalaikiu nedarbu, taip pat e, leidžia skatinti judumą Europinių lygmenių. Galiausiai aš norėčiau iškelti štai tokį klausimą. Taip, Europai tenka atitinkama atsakomybė, tačiau kaip tokios um, priemonės yra įgyvendinamos valstybėse narėse, koks yra jų indėlis, kaip yra įgyvendinami, įgyvendinamos rekomendacijos, pažiūrėjau, skirtos konkrečioms valstybėms narėms, kokias reformas vykdo valstybės narės. Man atrodo, visų pirma, iš šios klausimus reikia rasti atsakymą. Ir antras momentas, ką noriu pabrėžti, tai yra, kad būtina suvokti, kad negali prieš pastatyti socialinio ramščio ir ekonominio ekonominio ramščio. Man atrodo, kad būtini abu ramščiai ir socialinis ramstis turi remtis ekonomikos ramščiu ir kai aš kalbu apie ekonomikos ramstį, man atrodo, kad čia m, mm, reikėtų galvoti apie tai, kaip padėti įmonėms, kad jos kurtų darbo vietas, kaip suteikti žmonėms galimybę plėtoti savo verslumą, kad tikrai jie galėtų užsiimti veiklą. Taigi reikia galvoti apie veiksmus europinių, nacionalinių lygmenių ir reikia apjungti ir socialinę pusę, ir tą versl, verslumo pusę. Ir tokiu būdu, manau, tikrai bus sukurtos ir darbo vietos, ir žmonės labiau palaikys europinį projektą. Ačiū. Dankeschön, das waren die Diskussions. Ačiū, tai baigiame bendras diskusijas. Dvi su pusė minutės dabar gal prie legendams sureaguoti. Labai prašau nekalbėti ilgai. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Buvo daug temų paliesta ir mūsų mm, nuomonė sutampa. Mes sutarėme, kad svarbi yra ekonomika, bet ir, ir socialinis socialinė valstybių situacija ir um, ekonomika turi stiprinti socialinį sektorių, kad tai, kad tai yra susiję, kad būtina stiprinti socialinį dialogą ir jis turi būti išlaikytas ir, ir mm, tikrai kai kur to socialinio dialogo yra mažai, reikia užtikrinti, kad jo būtų daugiau. Ir jeigu kalbame apie dviej, dviem skirtingais greičiais judančią rinką, tai žinoma, kad e, vargingiausiai gyvenantys žmonės e, patiria daug žiauresnį smūgį, daug, daug sunkesnius padarinius. E, gal, galvojant apie tą mm, socialinį ramsį, socialinį aspektą Europoje, tai aišku, kad didelis žingsnis jau yra padarytas per um, 89 metų pagrindinių teisių hartija, darbi, darbuotojų pagrindinių teisių hartija. Taigi tai buvo padaryta dar prieš Maastrichtą. Nedaug kas buvo gyvendinta tiesa ir jau daug metų mm, matome tokį procesą kur tik tai dėmesys skirtas ekonomikai ir biudžeto pusiausvėrai ir aišku, tuomet pamirštami visi kiti dalykai, tie geri dalykai, kurie buvo kuriami, dabar jie bus dėgiami daug vėliau. Aišku, reikia nepamiršti, kad buvo prarastas pasitikėjimas. Pavyzdžiui, mes mes kalbėjome apie jaunimo iniciatyvą, kuri buvo įdėkta, tai yra tikrai puikia priemonė. Uh, bet aišku, reikės laiko ją įgyveninti. Reikėtų visą tai vertinti vidutinės trukmės, ilgalaikės trukmės laikotarpį, nes aišku bus daug susijusių aspektų, nes reikia nepamiršti švietimo, mokymo sektoriaus, kas neatsietina. Toliau įmonės na, jeigu jos nekuria daug darbo vietų, tai tiesiog tai rodo, kad trūksta pasitikėjimo, trūksta socialinio dialogo. Ir čia, man atrodo, iš tikrųjų dabar labai svarbus momentas būtent šių dalykų imtis, kad, mm, kad piliečiai suvoktų, jog Europos Sąjunga nori daugiau akcentuoti socialinius klausimus Aš manau, kad tai padarius e, vidutinės trukmės, ilgalaikės trukmės laikotarpiu tikrai bus e, sukurtas teigiamas poveikis. Dėl to, ką ponė Zlavieska pasakė, tikiuosi teisingai ištariau jūsų pavardę, tikrai reikia pasiūsti labai aiškiai žinę visoms valstybėms narėms Mm, dėl tų priemonių, kurios e, yra nuspręstos Europinių lygmenių, kad tikrai e, jos turi būti gyvendintos valstybėse narėse, viskas turi būti padaryta aiškiai, tinkamai struktūrizuotai, kad būtų aiški žinia, aišku, nes iš tikrųjų labai smarkiai atsiliekama tais klausimais daug kur. Europos komisija nori esminių pokyčių, kad Europa būtų daugiau socialinė Europa, kad nebūtų vien tik tai ekonominė Europa. Ir tai yra akivaizdu, kad yra žengiama, labai rimtai žengiama šiuo keliu. Dankise, Nikolaus. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį Nikolas. Skiriame jums tris minutės. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė už tai, kad suteikėte man šiek tiek daugiau laiko. Na ir pradėsiu nuo vienos pastabėlės. Aš e, šiandieną dalyvauju posėdėje ir taip pat rytoj dalyvausiu dar viename susitikime. Ir turiu pasakyti, kad manau, kad e, po šios patirties būsiu daug labiau optimistiškai nusiteikęs. Išklausiau kolegas iš įvairiausių šalių. Taip suprantu, kad jūsų politinės nuomonės yra skirtingos, tačiau jūs iškeltė daug labai svarbių klausimų. Tačiau man liks toks pozityvus įspūdis, nes tiesą pasakius, itin daug iš jūsų puikiai suprato, kad tas Graikijos eksperimentas, jeigu galima tai pasakyti, dėje nepavyko. Ir manau, kad tai turi būti įrašyta istorijos knygose kaip pamoka kurios privalėsime vengti ateityje. Tai taip pat yra susiję ir su e, kolegos mano užduotų klausimų. Reformos socialinėme sektoriuje ir be abejo e, sukelia didžiulį atgarsį. Ir taip, Graikijos vyriausybė atlieka tas reformas, atlieka reformas ir institucijose nes jau nuo e, praeisio amžiaus paskutinio dešimtmečio diskutuojama apie padėtį, apie tą sistemą. Taip, ta sistema tikrai nėra įprasta, yra keletas skirtingų socialinės paramos fondų ir priklausomai nuo to, kur dirbo žmogus, kokiame sektoriuje ar e, kuriai vyriausybė šakai priklausė, skirtingos e, kompensacijos, skirtingos pašalpos yra numatomos. Na, o kalbant apie, pavyzdžiui, bankus, tai yra didžiulės įmonės, jos gali būti e, parduotos bet kuriuo momentu ir tai būtų atsikratyta tais darbuotojais, kurie dabar ten dirba. Tad e, puikiai supratome, kad reformos yra būtinos siekiant išvengti tokių klaidų. Mes be to buvome kritikuoti dėl to, kad pasirašėme susitarimą vasarą. Tačiau mes tai padarėme todėl, kad neprarastume dar daugiau lėšų. Na ir dabar e, bandoma atsisakyti ankstyvo išeimo į pensiją. Tai tikrai nebuvo ta priemonė, kuri buvo patvirtinta be jokių politinių kaštų. Dabar žmonės išeina į pensiją 58 metų ir pensinis amžius yra didinamas. Na ir tada mes pamatėme, kad yra dvi galimybės. Juk yra tam tikrų spragų finansavimo srityje ir ką daryti. Ar reikėtų mažinti pensijas, ar sukurti e, kitokią mokėjimų sistemą. Ir mes pasirinkome antrąjį variantą. Na ir tos visuomenės grupės, kurios skundžiasi, jos nėra neteisios. Jums teko susitaikyti to, su tuo sudėtingu laikotarpiu, Ir taip, Tarptautinis valiutos fondas nekarta formaliai pasisakė, kad e, Graikija privalo mažinti pensijas. Aš pats nesu ekonomistas, tačiau ką ketiname daryti? Ar mes atimsime e, lėšas iš pensininkų? Ar atimsime tuos trupinius, kuriuos jie dabar gauna? Tačiau juk reikia kažkaip tai išmokėti paskolas. Ir akivaizdu, kad tos lėšos tiesiog iškeliaus iš ekonomikos srauto ir mes tiesiog dar labiau sumažinsime darbo vietų skaičių. O tai reiškia, kad socialinės apsaugos sistema bus dar labiau pažeista. Tad mums būtinos tinkamos reformos. Reforma šiaip yra graikiškos kilmės žodis Ir mes tikrai nebandome kažkaip tai nustumti į šalį problemų. Tačiau ta didžiulė e, įsiskolinimo krizė, e, kuri mūsų užklupo, dėja buvo neišvengiama, tačiau kas dabar turi už tai mokėti? Ar dabartinė ES nori e, turėti tinkamą socialinę politiką ar ne? Jeigu taip, tada reikia tęsti kovą Ir 90 procentų Graikijos piliečių jau sumokėjo itin didžiulę kainą dėl kilusios krizės. Likę 10 procentų arba nepatyrė jokių nuostolių, arba netgi pasipelnė iš kilusios krizės. Tad reikia rasti būtų, e, kaip priversti tuos 10 procentų įnešti savo indėlį. Tačiau be abejo nuomonės yra skirtingos, pavyzdžiui, liberalai. E, kalba apie Europos sunaikinimą, taip pat kraštutiniai dešinieji žengia į seną, tad tikrai reikia būti itin atsargiems, kalbant apie tai, kokių veiksmų imamės. Ir ta kairuoliška ideologija gali lemti, kad e, visi grįšime prie nacionalinio suvereniteto. Tačiau puikiai pamename kilusius pasaulinius karus, žinome jų priežastis ir nemanau, kad norime, kad Europoje prasidėtų trečiasis pasaulinis karas. Tad būtent dėl to visi turėtume kovoti ir suvokti, kokia politika yra protingiausia. Tačiau gaila, kad neretai viskas yra įtakojama tų didžiųjų ir ne visada sąžiningų jėgų. Ačiū. Ačiū labai. Panašu, kad priartėjome prie e, pirmosios posėdžio dalies pabaigos. Norėčiau padėkoti Džordžu Engelu ir Nikolas Manijos už jų pasisakymus. Taip pat norėčiau padėkoti už vykusias diskusijas. Ir galbūt, e, kol pasikeis kalbėtojai vietomis, galėčiau dar tarti keletą žodžių ir susijęti šias dvi posėdžio dalis. Vienas kolega iš komiteto kalbėjo apie tai, kad labai svarbu apibriežti savokas ir tiksliai žinoti, apie ką kalbame. Ir man atrodo, kad tai yra tokia sritis, kurioje turime gana konkrečius skaičius, pavyzdžiui, EBPO pateikti duomenis. Daugiau 125 tūkstančiai e, žmonių e, gyvena žemiaus skurdo ribos. Ir tam yra priežasčių. Ir man atrodo, kad neretai diskusijos yra tokios labai viena kryptės. Nukryptos viena linkme. Tačiau kalbant apie skurdą, e, reikia kalbėti ir apie krizės paliestas šalis Yra ir tokių šalių, kuriuose 27 procentai gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, remiantis EBPO pateiktais duomenimis. Ir tokios tendencijos pastebimos e, tikrai daug kur. Per pastaruosius metus e, matėme įvairiausių pastangų mm, suvaldyti ekonomikos problemas, tačiau tai daroma piliečių sąskaita. O tai reiškia, kad bus prarastas pasitikėjimas, E, tiek ir Europos Sąjunga, tiek ir politika, netgi demokratija. Ir man atrodo, kad į tai labai svarbu atsižvelgti, mm, organizuojant panašaus pobūdžio diskusijas. Tad užimtumo ir socialinė politika europiniu mastu turėtų būti vertinama ne kaip kažkokia tai gretutinė e, problema, Tai yra atskiras savarankiškas ramstis susijęs su Europinės politikos krypčių nubrėžimu. Ir man atrodo, kad mums labai svarbu rengti diskusijas ir su komisija, ir su nacionaliniais parlamentais. Mes turime kalbėti apie tai, E, kokią konkrečią formą turėtų įgauti socialiniai standartai. Nebūtinai kalbėti apie e, valstybės paramą ar kažkokius minimalius standartus, galima bandyti šiek tiek aukščiau tą kartelę pakelti. Ir man atrodo, kad tai turėtų būti suprantama visiems. Akivaizdu, kad nesugebėsime pastatyti ekonomikos ant kojų vien tik socialinių nuostatų pagalba, reikia privačių viešųjų investicijų, reikia kitų papildomų žingsnių, nes būtent taip yra kūriamos darbos, darbo vietos. Ir e, jeigu kursime darbo vietas, tai padės užtikrinti deramą pragyvenimo lygį ir ne viskas priklausys vien tik nuo valstybės ar vyriausybės teikiamos pagalbos. Ir man atrodo, tai yra susiję su pono Junkerio pasiūlytų planu. Kuo daugiau pastangų turėtų būti įdedama nacionaliniu lygiu. E, reikia investuoti į strateginę infrastruktūrą, į mokslinius tyrimus, į plėtrą, į inovacijas. Taip, visa tai yra tiesa ir teisinga, tačiau tai taip pat reiškia, kad reikia bendrų europinio masto pastangų. Na ir apie tai kalbėsime per antrąją diskusijų dalį. Norėčiau pasveikinti Brigit Vandenberg. Ji yra socialinių reikalų ir užimtumo komiteto pirmininkė e, Niderlandų atstovų rūmose. Norėčiau pasveikinti ir Jaroslav Zavadil, jis yra socialinių reikalų e, komiteto pirmininkas e, Čekijos atstovų rūmose. Na ir norėčiau pasveikinti mūsų svečius, turbūt pradėsime nuo e, Brigitos. Suteikiu galimybę Jums išsakyti savo nuomonę. Ačiū labai. Džiaugiuosi, kad šiandien Europos parlamente su nacionaliniu parlamento atstovais e, aptarėme tokius svarbius klausimus ir norėčiau pakalbėti apie keturis pagrindinius dalykus. Visų pirma, besikeičiantis pasaulis, kuriame gyvename ir tie iššūkiai, su kuriais susidurėme. Antras išmaniųjų miestų ir regionų vaidmuo, trečias punktas startuolių svarba ir ketvirtasis punktas robotikos suteikiami iššūkiai ir galimybės. Besikeičiantis pasaulis ir iššūkiai, su kuriais susidurėme. ES ekonomika po truputėlį atsigauna. Ir dabar nuo kovos su krize e, dėmesys buvo nukreiptas prie naujų darbo vietų kūrimo. Ir manau, kad šios dienos diskusijos tik dar labiau tai pabrėžia. Tačiau pirmiausia, reikia suvokti, kad visuomenė ir darbo rinka E, dabar jau e, nebe tokia, kokia buvo prieš krizę. Situacija gana kardinaliai pasikeitė ir man atrodo, kad mes taip pat turime keisti savo mąstyseną ir e, žiūrėti, kaip būtų galima įtraukti kuo daugiau vyrų ir moterų į darbo rinką, juk tai yra vienas iš Europą 2020 strategijos tikslų. Labai svarbu užtikrinti geresnę pusiausvarą Europos darbo rinkoje, kad darbo jėgos pasiūla atitiktų paklausą ir kad kuo labiau e, e, tas atitikimas būtų pasiektas. Be to, reikia užtikrinti, kad darbdaviai ir darbuotojai dirbtų iš vien, kad būtų kūrimo švietimo programos, e, profesinio mokymo programos, kurios geriau parengtų jaunų žmonės darbo rinkos poreikiams ateityje. Gerai apmokyta darbo jėga ir studentai turintys verslumo įgūdžių daro e, kiekvieną šalį patrauklę kaip e, verslo centras e, tarptautinėms įmonėms, taip pat kompetencijos centrams ar startuoliams. Siekiant pagerinti jaunų žmonių šansus darbo rinkoje, Niderlandų vyriausybė sudarė susitarimą su darbdavių ir darbuotojų agentūromis ir bus sukurta e, keli tūkstančiai darbo vietų, kuriuose bus sudaryta galimybė mokytis tokiems jauniems žmonėms. Mes taip pat manome, kad e, tas specialus minimalus atlyginimas numatytas jaunimui turi sudaryti galimybės jauniems žmonėms ir nutiesti kelią e, sklandžiam patekimui į darbo rinką. Dabar išmaniųjų miestų ir regionų vaidmuo. E, darbas kartu, mano nuomonė, yra kertinis akmuo, kuriant darbo vietas. Na ir Niderlandai, kurie nėra tokia didelė šalis ir kuriame tiek, nėra tiek daug jų miestų, mano Na taip, yra m, mm, iš esmės pora didžiųjų miestų ir likusi šalies dalis, tačiau mes manome, kad tie didesni regionai esantis aplink miestus gali dar labiau pastimuliuoti inovacijas, plėtrą, užimtumą ir siekiant tokios regioninės plėtros e, labai svarbu e, tinkamai sujungti turimą infrastruktūrą, priemonės, taip pat. E, pavyzdžiui, savivaldybių teikiamus e, leidimus e, įsisteigti įmonėms ar e, skatinant universitetus investuoti į inovacijas ir į būsimos darbo jėgos ugdymą. Labai svarbu, kad įmonėms būtų sudarytas galimybės kurti darbo vietas ir taip būtų sukurti tie išmanėjai miestai. Einhovenas yra vienas iš pozityvių pavyzdžių. Ir tai yra miestas esantis e, Niderlandų pietuose. Ten įsikūrė daug didelių Niderlandų e, įmonių, tokių kaip Philips arba ASML. Na ir Einhovenas tapo e, išmaniojų miestų, e, startuoliai šiame regione, taip pat ir kitose šalies miestuose yra e, svarbus e, elementai, kalbant apie inovacijų skatinimą. Na ir e, vyriausybės turėtų dirbti iš vien su mokyklomis, universitetais, taip pat verslo atstovais, skatinant išmanių miestų kūrimą. Dabar startuolių svarba. Turbūt visi puikiai žinote ir šiandieną jau buvo apie tai kalbėta, kad yra daug šį šeiminių įmonių, tačiau svarbės čia yra ir mažas bei vidutinės įmonės, kalbant apie naujų darbo vietų kūrimą. Nemažiau svarbus ir startuolių atmo, vaidmo. E, Niderlanduose įgyvendinama speciali iniciatyva, kurią e, finansuoja Europos komisija ir siekiama sukurti kiek įmanoma geresnės sąlygas e, startuoliams įsisteigti. Na ir e, po kelių mėnesių bus organizuojamas e, specialus festivalis, renginys, kuriame susitiks investuotojai ir startuolių atstovai. Yra numatyta daug įvairių renginių, taip pat atvyks ir Apple įmonės vykdantisis direktorius Tomas Kukas, taip pat Google vykdantisis direktorius ir Alibaba įmonės direktorius. Na ir tikiuosi, kad tokie svečiai tikrai įkvėps e, mūsų e, startuolius. Bilas Geitsas prieš keletą savaičių taip pat buvo atvykęs į Niderlandus ir ten susitiko ne tik su e, pradedančių įmonių atstovais, tačiau ir su vyriausybės atstovais. Na ir e, labai svarbu kalbėti apie alternatyvaus finansavimo galimybės. Pastaruoju metu daug kalbėta apie naujų įmonių finansavimą ir tai įkvepia e, tas naujas įmonės, jų kuriejus ir padeda rasti reikalingą finansavimą. Niderlandų atstovų rūmai visai neseniai balsavo dėl startuolių darbo tvarkės. Ten yra 43 pasiūlymai susiję su verslo aplinkos gerinimu ir su tuo, kaip padaryti žinias e, apie finansavimą labiau matomas ir prieinamas. Čia svarbus yra ir sutelktinis finansavimas, tai yra alternatyvi jų naujų įmonių finansavimo priemonė ir taip pat naujų darbo vietų kūrimo priemonė. Ir Niderlandų atstovų rūmai suorganizavo e, apvaliojo stalo diskusijas praėjusį mėnesį. Parlamento nariai kalbėjo apie tai, kaip būtų galima pagerinti e, galimybę susijusią su sutelktinio finansavimu. Ir kaip būtų galima įtraukti priežiūros institucijas, bei kaip pasiekti, kad parlamentas suvaidintų savo vaidmenį, kalbant apie naujų idėjų kūrimą bei e, įgyvendinimą praktikoje. Ir dabar robotikos rytis - iššūkiai bei galimybės. Norint ir toliau naudotis inovacijų teikiamą naudą ir startuolių teikiamą naudą, labai svarbu suvokti, kad pasaulis tarpa, vis, tampa vis labiau skaitmeninis. Techniniai pasikeitimai ir e, pasiekimai robotikos rytyje neabejotinai įtakos mūsų ekonomiką, mūsų darbo rinkas. E, Niderlandų stovų rūmų socialinių reikalų komisija nusprendė e, nelaukti e, to, kas nutiks ateityje. Buvo nuspręsta jau dabar inicijuoti e, mokslinius tyrimus, kurie padėtų išsiaiškinti, e, kokiu iššūkiu ir galimybių galima tikėtis, kalbant apie dabar atliekamus mokslinius tyrimus ir mm, vykstančius pokyčius. Ir taip pat e, susipažinome su anksčiau atliktų tyrimų susijusių su techniniais pokyčiais. Na ir tas tyrimas taip pat padeda geriau suvokti, kokią naudą gausime ateityje, tačiau taip pat ir įvertinti, kurios galbūt grupės nukentės. Tai padeda geriau suprasti ir tuos iššūkius bei galimybės, kuri, ku, ku, ku, kurie mūsų laukia ir prisitaikyti prie to. Na ir Be abejo, reikia kalbėti apie tai, kaip reikėtų pritaikyti mokymo programas, kad jauni žmonės būtų paraginti um, rinktis tam tikrus studijų dalykus ir rinktųsi e, ne tik kažkokias euras įprastas kryptis, tačiau ir informacinių bei komunikacijos technologijų studijas ir taip toliau. Reikia pažiūrėti ir kaip būtų galima užtikrinti ir tam tikrą e, teisinę, tam tikrų darbdavių, kuriems gali kilti rizika apsaugą. Ta tikrai yra e, daug dalykų. E, Niderlandų parlamente apie tai dabar diskutuojama ir man atrodo, kad tai tikrai mus įkvepia ir apima visas tas politinės spalvas. Na ir kaip jau minėjau, darbas kartu, įkvėpimas, e, taip pat iššūkių e, prieimimas, mano nuomonė, yra labai svarbus dalykai. Tačiau imtis veiksmų bei prisimti atsakomybę e, savo gimtojoje šalyje bei nebijoti priimti tuos sudėtingus sprendimus, kurios, kur, dėl kurių turite pasiaiškinti savo visuomeniai, yra kertiniai akmenys kalbant apie ateities sėkmę, ir apie tas e, konkurencingas šalis bei darbo kūrimo galimybės ES. Be to, mes kaip Niderlandų atstovų rūmai manome, kad labai svarbu užtikrinti ir tą tarp parlamentinį bendra, bendradarbiavimą, keistis informaciją, gerąją praktiką ne tik nacionaliniuose parlamentuose, tačiau ir tarp um, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, taip pat stiprinti demokratinę e, priežiūrą, susijusius procesus, taip pat mokytis vienas iš kito, mokytis iš vienas kito klaidų. Aš pati anksčiau buvau verslininkė ir žinau, kad jeigu padarai klaidą, tai iš to pasimokai daug daugiau negu iš sėkmės. Tikiuosi, kad mano indėlis šiandieną buvo naudingas. E, tikrai noriu išgirsti daugiau E, kolegų pasisakymų ir jūsų nuomonių. Ačiū. Brigitte van der Burg, recht herzlichen Dank für das erste Statement. Ich würde Labai noriu padėkoti Brigitai Vandenburg už šį pirmąjį pranešimą. Norėjau pasakyti, kad Jaroslavas Zavadėl yra ne tik socialinių reikalų komiteto pirmininkas, bet taip pat dirba ir Čekijos Respublikos profsąjungose. Taigi noriu Jūs pasveikinti ir ypač sveikinu Jūs kaip profsąjungų atstovą. Iš tiesų, aš dažnai net su vadinamas socialiniu priešu daugeliu. Iš tiesų, Hamletas prieš daug metų sakė būti ar nebūti. Taip Čekijos Respublikoje per krizę ir po krizės įvyko į daug įdomių dalykų, daug pokyčių. Ir kyla klausimas, kodėl ir kaip viskas buvo padaryta. Štai Suomijos kolega minėjo, kad socialiniai reikalai ir ekonomika turi vystytis iš vien. Mes apie tai galvodami Čekijos Respublikoje kalbėjome apie tą optimalų socialinį modelį, taip mes jį pavadinome. Ir kaip tik galvojame apie socialinių reikalų ir ekonomikos tam tikrą pusiausvyrą. Bet mus užklupo krizė. Prasidėjo griežto taupimo priemonių taikymas. Jokių investicijų, nurėžti atlyginimai, pensijos. Ir daug kas nuo to nukentėjo. Bet mes jau tada sakėme, kad tokiu būdu mes nesukursime gerovės, gerbuvio. Mes turėtume elgtis visai kitaip. O antai mūsų kaimynai Vokietija, Lenkija, Slovakija pasirinko kitą kelią. Jų ekonomika auga nuo pusantro iki trijų procentų BVP o Čekijos Respublika buksavo. Jos rezultatai buvo neįgiami. Kodėl? Todėl, kad buvo labai griežtos taupimo priemonės taikomas. Ir šiuo metu nedarbo lygis siekia apie 10 procentų, tai yra 600 tūkstančių piliečių. Taip, turime kažką keisti. Šiandieną Čekijos Respublikoje, tai yra pernai ekonomikos augimas siekia 4,4 procentų. Bedarbių lygis sumažėjo 140 tūkstančių. Prasidėjo masyvios investicijos. nedarbo lygis sumažėjo. Prie to prisidėjo ir darbo biržos gavusios naujų injekcijų. Jos pačios galėjo įdarbinti naujų darbuotojų. Ir šiandieną nedarbas siekia apie 6 procentus. Ir tai yra labai neblogi rodikliai Europos lygiu ypač jeigu mes kalbame apie jaunimo nedarbą. Taigi darbo biržos pradėjo taikyti labai novatoriškų naujų priemonių. Pradėjo motivuoti darbdavius įdarbinti jaunus žmonės, jaunus piliečius. Žinoma, Mm, jaunimo nedarbas yra pati blogiausia nedarbo forma, kokia tik gali būti. Ir Europa, žinoma, įsipareigojusi su, su tuo kovoti. Bet kokiugi rezultatų pasiekė valstybės narės? Europoje įsivyravo struktūrinis nedarbas. O be to neturime pakankamai informacijos apie valstybių narių situacijas. Nacionaliniai parlamentai arba Europos parlamentas, žinoma, pasirengęs bendradarbiauti, o mes, kaip profsąjungų atstovai, galime tik tai prisidėti prie tų pastangų. Žinoma, situacija šalise dar kol kas nelygi, tačiau mes siekiame, kad Europa išliktų, nesubirėtų. Žinoma, Čekijos Respublika nėra ta šalis, kuri labai nukentėjo nuo imigracijos. Esame tik tai tranzito šalis mes matėme tik tai imigrantų srautus, kurie per mūsų šalį keliauja į Vokietiją. Pas mus jie neusibūna. Todėl klausimas turbūt turėtų būti keliamas taip. Kodėl žmonės tokie ryštingi ir rizikuoja savo gyvybę ir keliauja į savo pasirinktas šalis. Man dėl to nėra pikta, tačiau akivaizdu, kad e, jie renkasi tą šalis, kuriuose socialinės apsaugos sistema jiem yra palanki. Tai dėl to, dėl tokios migracijos man kyla klausimų. Akivaizdu, ES institucijos yra tikrai sudėtingos nėra paprasta gauti e, sprendimus, ką jau kalbėti apie nacionalinius parlamentus, kuriuose procedūros irgi yra sudėtingos. Ta galiu pasakyti ir apie mūsų parlamentą. Tai ką čia kalbėti apie Europos parlamentą, jeigu čia reikia pasiekti kokio nors konsensuso, bet kokiu atveju sveikinimai, kai to konsensuso jūs pasiekite. Tai dėl to mes turime remti jūsų darbą. Ir taip pat turime jūs įpareigoti siekti to, ko mes norime. Jūs turite kurti geresnės sąlygas nacionalinių parlamentų darbui. Turite sudaryti sąlygas nacionaliniams parlamentams kurti geresnės gerbuvio sąlygas savo šalyse. Buvo kalbėta apie tas socialinės tarybas. Taip, jos turėtų egzistuoti. Bet tuo pačiu, tuo pačiu metu kurkime tą tarpusavio supratimo atmosferą tarp vyriausybės, tarp socialinių partnerių, Štai kas turėtų būti mūsų užduotis. Ir tai yra politinio elito, vyriausybių, mūsų politikų užduotis. Tai yra palankių dialogo prielaidų bei sąlygų kūrimas. Štai kas turėtų būti padaryta. Jeigu mes neįsime tuo keliu, viską prarasime mes galime kalbėti ne tik apie Graikiją. Beje, turiu vieną gerą Graikijos bičiulį, kuris negalėjo dalyvauti mūsų diskusijose šiandieną. Bet e, panašaus pobūdžio problemos yra ir kitose šalyse. Jeigu mums pavyks įspręsti Graikijos problemą, mes galėsime taip pat turėti tam tikrą paradigmą spręsti problemas ir kitose šalyse. Turėsime pavyzdį. Nesvarbu, kas tai bus, ar nacionaliniai, ar Europos parlamentas, turėsime pavyzdį. Ir prie to turime prisidėti visi. Turime išsaugoti Europą Ir tai nėra lengviausia užduotis. Yra, žinoma, ir kitos bėdos, štai Brexit galimybė. E, nesenai vyko streikas dėl susitarimo su Kinija. Darbuotojai protestavo dėl darbo sąlygų, dėl kokybiškų darbo vietų kurios turėtų būti išsaugotos Europoje. Nes tolimuosiuose rytuose tokių darbo sąlygų nėra. Ir štai mes Europoje kaip tik dirbame su darbo bei profsąjungos organizacijomis, siekdami apginti mūsų darbo sąlygų modelį. ir tikrai puikiai žinau, kokiamis darbo sąlygomis naudojasi mano šalies darbuotojai ir kai lyginu su, pavyzdžiui, Indijos darbuotojais, tai matau, koks yra didžiulis skirtumas. Žinome taip pat, kiek kainuoja darbo jėga ir jos išlaikymas. Kita bėda - vaikų darbas vaikų išnaudojimus. Mes, žinoma, esame prieš vaikų darbą, bet kokioje Indijoje arba Bangladeše vaikai privalo dirbti, kad galėtų išlaikyti savo šeimas. Perspektyva yra visai kitokia. Todėl jeigu mes atidarysime savo sienas ir į ES atvyks visi norintys, tai tie darbuotojai privalo naudotis ir laikytis, pirmiausia, laikytis mūsų taisyklių. Štai ką pirmiausia turime daryti. Mes pasisakome už tuos migrantus, kurie atvyksta pas mus legaliai ir jie turėtų laikytis mūsų taisyklių. Tas pats reikalavimas turėtų būti taikomas ir visiems atvykėliams. Dėkuoju. Dėkoju, iš tikrųjų tiek įdomių minčių išsakėte, kad e, ir pats norėčiau pakalbėti, bet aš to nedarysiu, nes e, esu tik pirmininkas. Kol kas žodžio paprašė septyni kolegos ir žodį suteiksiu visiems tik tai pagal sąrašą. Nes kitokio būdo gauti teisę kalbėti nebus. Taigi yra sąrašas ir visi kalbėsite tik pagal šį sąrašą. Jeigu dar kas nors norėtų kalbėti, tai prašom užpildyti šią prašymo kalbėti anketą. Na, pabandysiu perskaityti. Mistislavas Augustinas iš Lenkijos parlamento, senato gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Na, išklausome tikrai emocingų kalbų, nes krize paprastai e, susijusi su socialinėmis pasiekmėmis. Ir girdėjome pasakojimo apie tos didelius procesus, kurie dabar vyksta nepriklausomai nuo dabartinio įvykių. Buvo minėta Europos socialinę hartiją, socialinę darbo tvarkę. Buvo kalbėta apie globalizavimą, technologijų vystimasi, visuomenės keitimasi. O aš norėčiau pakalbėti apie būtent tą pastarąjį dalyką. Tai yra apie investicijas. Jeigu norime investicijų į Europą, negalime žvelgti kaip į kokią nors naštą. Ir investicijos neturėtų būti našta mūsų biudžetams. Tai turėtų reikšti, kad be investicijų mes neįveiksime ir socialinių iššūkių. Tai yra užduotis Europai. Žinome, kiek yra bedarbių. Todėl svarbu skatinti plėtotis e, tas rinkas, kurios potencialiai gali sukurti daugiausia naujų darbo vietų. Ir pastaruoju metu priežiūros tarnybų rinka yra menkai įvertinta. Neįvertintas taip pat ir inovacijų potencialas. O čia galėtume sukurti tūkstančius naujų darbo vietų. Tai yra tos paslaugos, kurios teikiamos žmonėms, kurie nebegali būti nepriklausomi. Lenkijoje yra atitinkami šios ryties įstatymai, kadangi mes išvelgiame šioje srityje galimybę sukurti daug naujų darbo vietų. Todėl norėčiau pasveikinti Brigit van der Burg, nes Mes e, dažnai lankomės e, Philips e, įmonėje ir taip pat kaip Enhovene mastome apie pažangaus miesto kūrimą Lenkijoje. Koks puikus pasiūlymas, labai džiugu. O dabar žodžius teiksime Latvijos atstovui ponui Ražukui. Čia mes kalbame labai daug apie Graikijos Respubliką, tačiau krizė neaplenkė ir Latvijos, todėl norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie buvo, kurie pasiteisino krizės metu. Kurį laiką mūsų šalyje vyko apie privačias ir viešasias investicijas, kurios yra reikalingos na, visą apimančiam ES augimui. Investicijos turi kurti naujas darbo vietas, skatinti žmogiškojį kapitalą ir mažinti skurdą. Kaip ir prieš mane kalbėjęs kolega iš Lenkijos pastebėjo, tai yra visiškai teisinga mintis. Svarbu e, pagerinti įgūdžius siekiant didesnės įtraukties ir geresnių gyvenimo sąlygų. Todėl Latvijoje mes labai aiškiai matome koreliaciją tarp darbo rinkos bei e, darbuotojų mokymosi. Įgūdžių ir gebėjimų stiprinimas yra ypač svarbus mm, darbo rinkoje. Todėl laikausi nuomonės, kad e, kokybiškas darbas ir mokymasis visą gyvenimą gali prisidėti prie šių iššūkių sprendimo. Aš taip pat noriu pabrėžti, kad e, išriškėjo ir kiti e, svarbus aspektai mūsų diskusijose, tai yra darbo kokybė. Ir ta darbo e, jėgos kokybė turi atitikti paklausą. Pagal 2015 metų nedarbo duomenis jis siekia mūsų šalyje 10 procentų, tačiau moterų siekia 8,6, o vyrų 11,4 procentų. Tai kalbant apie moterų teisės, tai jūs turbūt matote, kad moterų nedarbas yra mažesnis. Ačiū. Labai dėkoju kolegai iš Latvijos. Na, Aš dar kartą norėčiau priminti, kad jūsų pasisakymams skiriame po dvi minutės. Žodis suteikiamas Petru Fanatjan, Rumunijos atstovui. Dėkoju pirmininkė. Man yra visiškai aišku, kad Europa susiduria su pasikartojančiomis krizėmis. Yra vidaus krizė, yra išorės krizė, nedarbas, infliacija, dabar imigracija, saugumas pietuose ir rytuose. Taip pat mums trūksta solidarumo. Jeigu mes norime daugiau pasitikėjimo, tai turime veikti nedelsiant. Ir geriausias sprendimas turėtų būti mūsų darbo metodų permastymas tai turėtų prisidėti prie netikrumo pašalinimo. Jeigu mes žvelgiame į tą netikrumą, kurį išgyvena piliečiai, tai matome, kad mums reikia daugiau investicijų. Turime daugiau e, prisitaikyti prie tikrovės. Ir e, finansinių investicijų fondas galėtų būti priemonė skatinti viešasias ir privačias investicijas. Turime pasinaudoti biudžeto ištekliais, taip pat fiskalinėmis priemonėmis bei žmogiško kapitalo stiprinimu. Mums reikia viešųjų politikų, kurios būtų specialiai orientuotos į darbo vietų kūrimą. Mums taip pat reikia skatinti Europos piliečius pasitikėti Europos institucijomis ir viešosiomis politikomis ir dėl to vyriausybės turi sunaudoti, suvaidinti savo vaidmenį. Europos ir nacionaliniai parlamentai turi e, būtent dirbti šioje srityje ir atstatyti tą sugriautą pasitikėjimą. Dėkuoju to, toliau Laura Adžija, Europos parlamento atstovė. Šioje kadencijoje mes nekartą kėlėme klausimą, kokios galėtų būti politikos, kurios skatintų naujų darbo vietų kūrimą. Ar tai yra darbuotojų perkvalifikavimas, darbo vietų e, naujose sektoriuose kūrimas, socialinėme sektorėje arba, pavyzdžiui, žaliosios ekonomikos kūrimas. Žinoma, visi, visos tos mintys yra labai įdomios, bet šiandieną pavojus tas, kad mes matome tam tikras rizikas konkrečiai kylančias iš Europos komisijos, kuri bando šiuo metu susitarti su Kinija ir sudaryti naują susitarimą. Tai tikrai gali sugriauti mūsų pastangas e, paskatinti didesnių žimtumą Europoje. Po tokio susitarimo mes tikrai nepajėgsime kovoti su Kinijos pigia darbo jėga, taip tikriausiai sugriaus mūsų tą socialinį modelį ir dėl to kyla klausimas, kaip dabar tas socialinis Europos dempingas yra sprendžiamas Europos Sąjungoje. Ar galime e, įsivaizduoti, kas atsitiks tuomet, kai Kinė taps mūsų rinkos dalimi. Ką kas nutiks su nedarbu, nes tikrai susidursime su tokiu milžinu, kurio negalėsime įveikti. Desprikė iš Slovenijos. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju suteiktą žodį. Kalbame apie naujų darbo vietų kūrimą Turiu pasakyti, kad tai yra pagrindinė užimtumo politikos užduotis. Kaip sakėte, užimtumo politika niekada neturėtų tapti nereikalinga. Aišku, mes norėtumėm, kad uh, būtų nulinis nedarbas, bet tai neįmanoma. Tai įmanoma teorijoje, bet ne praktikoje. Aišku, kad um, darbo formų gali būti įvairių. Um, galima galvoti apie, nedarbą, apie darbą ne visų etatų, ne visą darbo dieną. Jeigu norime, kad užimtumo politika būtų sėkminga, reikia uh, E, tinkamos socialinės politikos, kad pasiektumėm trigubos A įvertinimą. Tai kalbėjome praeitoje e, dalyje, pirmoje dalyje. Kiekviena ES valstybė narė turi pamastyti, kokių darbo vietų mes norime iš tikrųjų. Be jokių abejonių vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą principas turi galioti. Kas kalba apie specializaciją, aišku, tai yra svarbu, bet reikia galvoti ir apie regionų plėtrą. turime nepamiršti įvairių skirtingų ekonomikos sektorių integravimo. Reikia siekti taip pat ir bendradarbiavimo glaudesnio su universitetais. Mes norime tokių darbo vietų, kurios sukurti daug pridėtinės vertės, kurios būtų produktyvios. Dabar Kipro atstovų rūmų vardu. Pane Kutrokuma. Ačiū. Aš norėčiau visų pirma pakomentuoti tas naujas darbo vietas komisijos pirmininko pasiūlymą. Tai turėtų būti ne institucijos, ne vyriausybės, o įmonės, kurios turėtų sukurti tas naujas darbo vietas. Aišku, kad tai jau įsisenėjusi situacija ir, aišku, dabartinės priemonės galbūt ne visuomet yra efektyvės. Praeitoje taryboje buvo kalbėta apie visą gyvenimą trunkantį mokymasi. Mes visi suprantame, kad uh, įgyvendinamos priemonės yra skirtos darbuotojams padėti susirasti darbą. Kalbame, galvojame apie jaunimo įdarbinimą įmonėse, kur būtų kuriamos darbo vietos. Dažniausiai, aišku, eina kalba apie darbą ne visų etatų, ne ir ne, nepilnos dienos darbo, tai reiškia, kad tai yra realiai išnaudojimas. O mes turime galvoti apie tikrai mm, geras, padorės darbo vietas ir uh, atsakingas mm, komisijos narys yra kalbėjęs apie vienodas galimybės visiems, o dabar jau kalbama apie padorės galimybės visiems. Uh, būtent jau dabar dėmesys yra nuo vienodų prie gerų padorių darbo vietų perkeliamas. Ir mes matome, aišku, visus padarinius, kai atlyginimai mažinami ir taip toliau. Aš noriu pasakyti, 2015 metais Kipre penkiolika tūkstančių žmonių uh, turėjo atsakyti prokuratūroms dėl tam tikrų nesumokėtų sumų, tačiau visa tai buvo suspenduota, kadangi tiesiog žmonės nebeturėjo lėšų susimokėti skolas. Taigi mes norime kokybiškų ilgalaikių darbo vietų, mes norime viešojo sektoriaus teisingų investicijų, kad uh, visų reikalingų priemonių, kad social, teisinga socialinės gerovės valstybė būtų kuriama. Tania Gorpinės, prašom. Está sufriendo en, en los últimos años un deterioro de. Ačiū. Pastarosius keliarius metus Europa labai kenčia, galvojant apie piliečių pasitikėjimą. Tai ir bendrą situaciją. Iš tikrųjų, tai nėra natūralūs reiškiniai, tai lėmė priimti sprendimai kuriais buvo bandoma suvaldyti krizę. Ir aišku, kad dėl to nukentėjo darbuotojų teisės bendras pasitikėjimas žmonių institucijomis. Ypatingai aštri situacija jaunimo nedarbo srityje yra, pavyzdžiui, tokiose valstybėse kaip Ispanija, Turime daugiau kaip 50 procentų jaunimo nedarbo lygį, taigi pirmaujame šioje srityje. Ir vis tik tai sprendimai, kurie yra taikomi, yra tik daliniai, jie neleidžia spręsti problemų iki galo. Daug kas sako, kad galbūt sprendimas yra judumas, bet judumas tai yra emigracija, įtremtis. Uh, smegenų nutekėjimas. Tūkstančiai jaunų žmonių palieka šalį, o juk mes investavome tai, kad jaunimas būtų kvalifikuotas, apmokytas, kad užtikrintų mūsų valstybės ateitį, bet jie išvažiuoja, tai didžiulis praradimas valstybei, kas um, išlaikys visas viešasias paslaugas, kas um, sukurs ateitį, kas mokės socialinės įmokas ir taip toliau. Tik tai, tai iš to, kas buvo mm, žadama, kokios lėšos bus skirtos neturtingiausios valstybėms, tik 5 procentai buvo skirti. Aišku, dėl įvairių subsidijų, tai galim pakalbėti apie nesaugias darbo vietas be garantijų, apie stažuodės ir taip toliau. Nu, nuolat yra sakoma, kad e, tų darbo vietų yra, bet tik tai žmonės nepakankamai kvalifikuoti. Bet tai netiesa. Iš tikrųjų, turime puikiai kvalifikuotų žmonių, tačiau trūksta tinkamų darbo vietų. Tai trūksta tinkamos politikos, kuri būtų gyvenima šioje srityje, kad būtų galima su, sujungti pietinės valstybės ir šiaurinės valstybės, kad būtų um, realiai sukurtos tos judumo galimybės, įsidarbinimo galimybės. Uh, Kalbame apie mm, pramonę, kad čia būtų galimybės sukurtas, pavyzdžiui, žalioji ekonomika, energetikos technologijų perkelimas ir taip toliau. Mes turime apginti savo gamybą, savo gamybos visą infrastruktūrą, nes dabar yra tik sudarinėjamos įvairiausios sutartys, kurios tik atveria mūsų rinkas ir negarantuoja nieko, nebe, nebežada jokių garantijų mūsų pramoniai. Gracias, señor presidente. Y... Ačiū toliau Ispanijos atstovė Martinės. Ačiū. Aš manau, kad darbo vietos tai geriausia socialinė politika ir mūsų patirtis Ispanijoje tai akivaizdžiai įrodo. Nebus geros socialinės politikos, jeigu ekonominė politika nebus tinkama ir gerai valdoma. Starusius keliarius metus Ispanijos valdžia mm, turėjo balansuoti viešo sektoriaus biudžetą ir dėdė labai daug pastangų čia. Tikrai deficito skaičiai buvo didžiuliai. Tai trukdė mano šaliai aukti galvojant apie makroekonomikos balansą, visą viešo sektoriaus biudžetą, visą tai, kas buvo padaryta, tai buvo mm, sukurtas tas pagrindas, kuris leidžia dabar siekti socialinės gerovės valstybės, kad būtų galima realiai viską iš esmės pakeisti, kad nebebūtų to viso žlugimo proceso, kuomet buvo greunamos visos darbo vietos, kad dabar būtų augimas, kad būtų daugiau socialinių teisių, socialinių aspektų, nes visuomet, aišku, tai lemia ir didesnį užimtumo lygį. Aišku, Ispanijoje svarbiausia paminėti struktūrinės reformas, iš tokių pagrindinių reformų buvo ir darbo jėgos reforma ir, ir iš tikrųjų tos darbo vietos buvo kūriamos su labai mažų augimo, lyg, augimo darbo vietų kūrimo lygis, augimas buvo labai nedidelis. E, gal tik 60 tūkstančių darbo vietų buvo sukurta nais metais. E, aišku, kad e, reikėjo daugiau priemonių, kurios leistų kovoti su jaunimo nedarbu. Vienu metu jaunimo nedarbas siekia 55 procentus, dabar jis sumažėjo iki 50 procentų, bet vis tiek tai yra e, aukštas lygis. Tai ir socialinis modelis, žinoma, valstybės narės turi imtis iniciatyvų, bet lygiai taip pat svarbu, kad ir ES lygmenių būtų visa reikalinga parama toms nacionalinėmis iniciatyvams įgyveninti. Čia galima paminėti ir jaunimo garantiją, ir jaunimo žimtumo fondą ir panašias priemonės. E, dabar Serbijos vardu prieš, prieš paskutinis kalbėtojas bus ponas Marinkovič. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietėt ir mus, ne ES valstybę narę, dalyvauti šiose diskusijose mm, su kolegomis iš Europos parlamento. Mes dabar įgyvendiname struktūrinės reformas savo šalyje Mm, tikrai pasiekę esame labai mm, gerų rezultatų, gerinant verslo aplinką e, šalyje. Praeitais metais pritraukėme tikrai labai stambių investuotojų iš JAF, iš ES, iš Junktinių Arabų Emiratų valstybių. Tai iš tikrųjų e, leido mums E, pagerinti ir užimtumo lygį, mūsų jaunimo nedarbas buvo vienu metu net apie 30 procentų, panašiai kaip ir visame regione, Balkanų valstybėse. 2016 metai yra verslumo įmonių metai paskelbti mūsų valstybės. E, ypač atidžiai klausiausi ponios Vandenburg ir norėčiau jai užduoti konkretų klausimą dėl uh, tų vis fiskalinių paskatų, kurios yra taikomos Niderlanduose startuoliams. Taip pat noriu paklausti, koks yra geriausias pasirinktas startuolių finansavimo būdas, metodas Niderlanduose. Labai ačiū, tikrai labai įdomios diskusijos. Na ir pabaigai. Skiriotis. Πρέπει να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι από μόνο... Ačiū labai. Na, šiandienos pasisakymai tik įrodo, kad situacija darbo rinkoje blogėja ir mano nuomonė tas blogėjimas daugiausiai yra susijęs su ta neoliberalia politika, kuri įgyvendinama ir su to tokiu kazino tipo kapitalizmu. Tokių pavyzdžių matome ir Briuselyje. Ir dėja visą tai paskandino darbo rinką, nestabilumas, saugumo trūkumas, skurdas daugiausia įtakoja jaunų žmonės. Jaunimo nedarbas yra itin aukštame lygyje, e, žvelgiant į bendrą ES istoriją. Ir ypač pietinėje ES dalyje, tai yra kritinė problema. Na ir kalbant apie Europos semestro ekonominius kriterijus, kodėl nebūtų galima tokių kriterijų parengti, kalbant apie nedarbą, jaunimo nedarbą? Man atrodo, kad visi gali pritarti tam, kad valstybių narių prioritetas turėtų būti deramų darbo vietų kūrimas. Tačiau norėdami to pasiekti, negalime vien tik laukti tos garsiosios Junkerio programos rezultatų. Veiksmų reikia imtis jau dabar. Iš 350 milijardų eurų numatytų Junkerio plane nemaža dalis bus investuojama į privatų į sektorių. Tačiau Junkeris, kai dar tai buvo kandidatas į komisijos pirmininkus, šiek tiek kitus dalykus kalbėjo. Jis kalbėjo apie tas sumas, kurias e, kaip subsidijas suteiktų Europos komisija. Ir įvairių programų finansavimas buvo apkarpytas, 2,7 milijardo buvo, milijono buvo nubraukta iš Horizontas 2020 programos. Tad visos tos lėšos buvo iš kažkur paimtos tai nėra naujai atspausinti pinigai. Ir man atrodo, kad mes taip tikrai norime kurti deramas darbo vietas, naujas darbo vietas, tačiau, kad to pasiektume, mums reikia ilgalaikių e, viešųjų valstybinių investicijų e, ir tik tai gali padėti pasiekti šio tikslo. Tai turi būti bendros išsamios strategijos dalis Ir mes taip pat turime sukurti sąlygas e, privačioms investicijoms, tačiau pradėti reikia būtent nuo valstybinio elemento. Be abejo, reikia atsižvelgti ir į kolektyvinių dėrybų aspektą ir be abejo nepamiršti, kad būtų mokamos daromos pensijos. Ačiū labai, mums tikrai liko dar nemažai laiko. Tad suteiksiu žodį Brigitai Vandenburg ir Jaroslavui Zavadiliui. Jie turės galimybę atsakyti užduotus klausimus ir galiu suteikti po penketą minučių kiekvienam. Galbūt dabar galime pradėti nuo Jaroslavo, jeigu neprieštarausite. Ačiū, Taip, kalbant apie e, šias diskusijas, svarbu pabrėžti, kad naujos darbo vietos yra vienas svarbiausių prioritetų. Tačiau iš kur ištraukti tas naujas darbo vietas? Kai kurie asmenys teigia, kad pavyzdžiui slaugos paslaugos gali būti mm, na, naujų perspektyvų sritis ir šis sektorius auga. Tad vis daugiau žmonių randa darbo vietas šiame sektoriuje. Mes Čekijos Respublikoje e, turėjome tokią specialią mm, plėtros valdybą ir e, buvo bandama tiesiog mm, nuspėti, kokie poreikiai susiję su regioninė plėtra kils per artimiausius penkerius metus. Buvo vykdomas ir perkvalifikavimo programos, kurios padėdavo apmokyti e, žmonės, e, įgyti e, naujų kvalifikacijų reikalingų nau, naujoms įsidarbinimo galimybėms, tačiau net ir po to perkvalifikavimo neretai būdavo sunku įsidarbinti Tačiau labai svarbu daugiau dėmesio skirti situacijos ateityje vertinimui, kad viskas būtų orientuota į tinkamus siekius. Dar svarbi problema yra e, nelegalūs darbuotojai. Su ta problema kovojame jau daug metų. Na ir stengiamės keisti situaciją, užtikrinti, kad būtų pakankamai žmogiškųjų išteklių, tad tas neteisėtas darbas e, yra opi problema, tačiau netokia opi kaip um, Ispanijoje. Problemas spręsti padeda ir atliekamos darbo inspekcijos. Dabar kalbant apie investicijas, um, Mm, tikrai mm, infra, infrastruktūrų investicijų lygis yra gana aukštas ir jos sudaro e, tikrai puikių galimybių kurti naujas darbo vietas ir suvaldyti nedarbo augimą. Galbūt tie modeliai ir nėra pritaikomi e, bet kurioje kitoje šalyje, tačiau Tačiau mano nuomonė tai yra viena iš krypčių, kur turėtų būti nukreiptos tiek ir europinės, tiek ir nacionalinės lėšos. Reikia mažinti nedarbo lygį ir jeigu mums nepats, nepavyks pasiekti šio tikslo per artimiausius porą metų, net nebejoju, kad darbuotojų nepasitikėjimas e, vyriausybė, valdžia, sistema tik dar labiau išauks. Ir tai be abejo supurens naują dirbą ir politiniam ekstremizmui. Tai tikrai sudėtingas rytis, nelengva rasti teisingus atsakymus į visas problemas. Ir gaila, kad nedarbo lygis yra toks aukštas kai kuriuose valstybėse narėse. Ačiū labai. Žinau, kad e, posėdėje dalyvauja ir vertėjai, tad kalbėsiu savo gimtają kalbą. Norėčiau pasakyti štai ką. Niderlanduose yra vienas didžiausių minimalių atlyginimų Europos Sąjungoje, taip pat viena geriausių um, pašalpų sistemų. Ir man atrodo, kad uh, konkurencinga ekonomika, taip pat e, darbo vietų kūrimas, e, socialinė apsauga gali žengti iš vien. Na, ir manau, kad mano gimtoji šalis yra puikus pavyzdys, kaip galima e, priversti visus dirbti iš vien ir pasiekti sėkmės, tačiau labai svarbu užtikrinti, kad sistema liktų atspari ir ateities pokyčiams. Niderlanduose yra sudaryta koalicinė vyriausybė ir yra sudaryta koalicija, kaip jau minėjau, taip pat e, keletas nepriklausomų partijų. Tačiau mes sugebėjome įgyvendinti reikalingas reformas susijusias su darbo rinka, socialinės apsaugos sistema. Todėl sakau, kad net ir nacionaliniu lygiu yra įmanoma e, imtis veiksmų parlamentų lygmenių. Be abejo, nesakau, kad buvo lengva, pas mus nedarbas siekia 6 procentus ir nerima kėlė jaunimo nedarbas, bet to o, nedarbas buvo paplitęs ir tarp žmonių vyresnių nei 55 metai. Na ir neretai žmonės prarasdavo darbo vietas, tada imdavosi verslo, verslas bankrutuodavo, tad taip tikrai buvo daug savisamda užsiimančių žmonių, tačiau. Mm. Tai tiesiog buvo reakcija į tokią e, sudėtingą padėtį darbo rinkoje ir mūsų piliečiai ieškojo naujų formų, e, kaip e, išnaudoti savo galimybės. Na, neretai kalbama apie tai, kad labai svarbu užtikrinti darbo vietą iki pat gyvenimo pabaigos, tačiau tai yra toks senoviškas požiūris, mano nuomonė. Taip, saugumas yra svarbus, tačiau tuo pat metu reikia nepamiršti ir lankstumo. Ir Nesakau, kad reikia šokinėti nuo vieno darbo prie kito, tačiau reikia kažkokios tai struktūros, kurioje būtų užtikrintas lankstumas ir, ir kartu ir saugumas, kad žmonės galėtų keisti darbo vietas. Na ir parlamente kaip tik dabar dirbame su šio klausimu, mums atrodo, kad tai yra labai svarbu, nes žinome, kad po dešimties metų 50 procentų dabartinių darbo vietų tiesiog išnyks. Ir pusė E, dabar dirbančių asmenų e, nebeturės savo darbo vietų po dešimtmečio. Tad e, kaip galima dabar kalbėti apie mm, darbą toje pačioje darbo vietoje visą gyvenimą. Per daug pokyčių vyksta, be to įmonės kuria darbo vietas, o ne valdžios įstaigos mums reikia inovacijų, mums reikia dirbti su išmaniųjų miestų programa ir čia valdžios institucijos be abejo yra svarbios. Svarbus yra ir universitetai, mokyklos, mums reikia gerai apmokytos darbo jėgos, tai yra e, svarbiausias ateities pagrindas. Buvo teirautasi apie tai, kaip geriausiai būtų galima finansuoti startuolius. Mes manome, kad mažos įmonės, mažos vidutinės įmonės susiduria su problemomis, bandydamos gauti finansavimą. Ir buvo sukurta speciali sistema, kuri padeda mm, palengvinti finansavimo gavimą, tai padeda taip pat finansuoti inovacijas, mokslinius tyrimus ir užtikrina lengvesnį finansavimo gavimą iš bankų. Tačiau e, vien to nepakako. Be abejo, bankai nenorėjo teikti finansavimo e, finansų krizės metu. Tad dabar bandome ieškoti kitų e, finansavimo formų - sutelktinis finansavimas, neformaliosios investicijos. Mm, verslo atstovų investicijos. Na ir Yra netgi kalbama apie tai, kad prabėgus 20 metų bankai neturėtų likti svarbiausia finansavimo forma. Tad mes atviromis akimis žvelgiame į ateitį, ne, neatsiriamėme vien bankais, nes svarbu suvokti, kad situacija ateityje keisis. Ir Man atrodo, kad e, Europoje e, taip susidursime su įvairiausiais iššūkiais, tačiau E, e, tikrai turime neblogą padėtį rinkoje, turime e, gerai išsilavinusius darbuotojus ir manau, kad mes kaip europiečiai tikrai sugebėsime priimti ir įveikti tuos iššūkius. Na, nu, kai kalbame apie Kinijos konkurenciją, taip, tai yra svarbus, didžiulis žaidėjas, tačiau tuo pat metu matome, kad labai daug darbo vietų grįžta į Niderlandus todėl kad ten yra vadovaujamasi tokiu labiau pažangiu e, požiūriu. Mes turime puikiose vietose įsikūrusių universitetų ir galime e, teikti reikalingą paramą apmokant žmonės. E, tai reiškia, kad jie gali būti integruoti į darbo rinką Laibus, labai svarbu siekti kuo didesnio darbuotojų produktivumo, tai yra susijęs su žmonių e, tinkamo apmokymu, nes jeigu to nesieksime, tada tiesiog e, vyks kova atlyginimų srityje ir e, bus sudėtinga, tarkim, Niderlandams užtikrinti, kad ten bus mažiausias minimalus atlyginimas. Tad mes koncentruojamės į darbuotojų kvalifikacijas, Be abejo, tai yra didžiulis darbas ir vieni to padaryti negalime, tačiau net nebejoju, kad e, turime galimybę mokytis vienas iš kito ir kartu dirbti pozityvios Europos ateities labui. Dėkuoju. Trys pastebėjimai pabaigai. Man atrodo, kad e, sutinkame, kad mums reikia tiek privačių, tiek viešų investicijų. Tai yra strat strateginės infrastruktūros kūrimas, švietimo sistema ir kitos rytis. Visos toko investicijų. Antra. Kaip viską finansuoti? Pirmininko Junkerio mintis nėra savaime bloga, kad mums reikia Europos strateginių investicijų fondo. Tačiau kaip mes viską finansuosime, klausimas lieka neatsakytas. Esu įsitikinęs, kad neįmanoma pasiekti tikslo perstumdant lėšas Europos biudžete. Reikia kalbėti apie injekcijas iš nacionalinių biudžetų ir privataus sektoriaus. Ekonomistai kalba apie būtent tokius sprendimus, o taip pat apie didelių uždarbių apmokestinimą ir dar kitokius sprendimus. Kol kas Junkerio planas negali būti įvykdytas, nes trūksta lėšų, bet tiek Europos, tiek nacionalinių lygių turėtume kalbėti apie tai, kaip tas investicijas įgyvendinti, kaip pasiekti, nes jos tikrai prisidės prie darbo vietų kūrimo. Ir dar kitas komentaras, kita mintis. Europos lygių turėtume mąstyti apie Europos socialinį fondą ir kaip galėtume padėti e, šio fondo asignavimais tom šalims, kurios susiduria su labai sudėtinga situacija, kurios sunkiai išgyvena krizę. Todėl leiskite man dar išsakyti paskutinę mintį. Jūs sakėte, kad po 30-40 metų dabartinių e, darbo vietų e, nebeliks, bus visai kitokia situacija, bet jeigu pramonės lyderiai, mokslininkai šiuo metu tvirtina, kad dabar esame ketvirtosios revoliucijos, pramoninės revoliucijos prieš aušryje, tai skaičiai gali būti visai kitokie. Man atrodo, kad skaičiai bus visai kitokie ir kalbėsime visai kitokias kategorijas. Žinome, mes liekame atsakingi už uh, užimtumo tikslų pasiekimą. Taigi grįžtu prie jūsų minties, jūs kalbėjote apie kitokias darbo vietas, apie e, naujas, novatoriškas e, profesijos, bet aš nesu toks optimistas, nežinau, ar viskas savaime įsispręs. Tai yra procesas, kurį vis dėlto reikia suvaldyti tiek ekonomiškai, tiek politiškai. E, Ir tą turime padaryti tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygiu. Žinoma, nieks nėra garantuotas teigiamais rezultatais, bet turime susitelkti, dirbti kartu ir stebėti, kokia linkme vystosi darbo rinka. Tai pabaigai labai noriu padėkoti tiek poniai Vanderburg, tiek ponui Zavadil už jūsų mintis ir mes baigiame savo mūsų konferenciją, susitiksime vakarienėje, o rytoj pratesime mūsų diskusijas. Dėkuoju.